Varmt välkomna och vi återupptar dagens utskottsmöte. Labas rytas, noriu visus pasveikinti. Tęsime komiteto darbą ir dabar balsuosime. Bei taip pat pagal darbo atvarkę numatytas diskusijos su komisijos vicepirmininkė Vivian Reding. Ir taip pat mūsų laukia dar vienas darbo tvarkės punktas. Bet pirmas klausimas pagal darbo atvarkę. E, septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos e, vidurio peržiūra. Ir iš karto balsuojame dėl jos. Taigi, kaip jau minėjau, dėl septintosios tyrimų programos e, vidurio laikotarpio peržiūros balsuojame. Balsuojame dėl visų pakeitimų nuo ketvirto iki trečio, visų kartų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Ir dabar dėl penktojo pakeitimo kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Ačiū, taip pat dėkojame poniai Thompson už parengtus pakeitimus. Toliau balsuojame. Dėl ES vystimosi politikos poveikio didinimo. Balsuojame iš karto, sako pirmininkė. Dėl trečio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Reikia pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime. Dėl trečiojo pakeitimo balsuojame elektroniškai. Elekt balsavimas prasidėjo. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. Pone Matera. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, bet aš pamiršau savo balsavimo kortelę ir mano padėjėjas tuo ateis e, ir aš, o aš balsavau prieš. Gal galite tai įrašyti į protokolą? Bet to nesijungusiu mikrofonu balsuojama dėl ketvirtojo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė Reikia patikrinti ir dėl šito pakeitimo. Taigi ketvirtas pakeitimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar penktas Antras ir pirmas pakeitimai dėl visų balsuojame. Kas už prieš susilaikė pritarta. Ačiū. Dabar pirmininkavimą perduosiu poniai Jarokai, komiteto vicepirmininkiai. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, just to get... Labas rytas. E, Tuoje pradėsime balsuoti, bet noriu pasakyti, kad man tikrai džiugu, kad balsuojame dėl komiteto pirmininkės pranešimo. Tikiuosi, kad darbas vyks sparčiai ir visi busim patenkinti rezultatų darbo. Pirmininkė, prašau, dabar jums suteikiamas žodis kaip praneš, pranešimo autoriai. Fatame vėlgi kot, jo vil bara Ačiū, kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti visiems kolegoms, visiems, kurie dirbo komitete šio klausimu. Tikrai jutau visų atsidavimą ir norą parengti gerą pranešimą. Bandžiau sutelkti dėmesį į svarbiausius aspektus kad pranešimas nepasidarytų per ilgas, bet kad jis išliktų konkretus. Ir buvo pateikta tikrai konkrečių pasiūlymų. Taip pat pritariau lab, dideliam kiekiui pasiūlytų pakeitimų, nes manau, kad jie didž, tikrai e, užtikrino geresnę pranešimo kokybę. Ir dabar jau turime tikrai gerai parengtą dokumentą, kuris siunčia gerą signalą ir kuris puikiai pristato komiteto norus ir siekius e, kovojant su smurtu prieš moteris. Svarbiausia tai, kad pranešimas būtų konkretus, išliktų konkretus, kad jis netaptų pernelyg e, bendro pobūdžio. ir aš tikiuosi, kad mums tai pavyko, kad mes sutelkėme dėmesį į tai, kas yra svarbiausia. Aš atsijėmiau nemažai savo pačios pasiūlymų būtent dėl tos priežasties, siekdama, kad pranešimas išliktų glaustas ir sukonkretintas. Ir dabar tikiuosi, kad komiteto nariai e, palaikys tą dokumentą, nes jis nes jo tema yra tikrai labai svarbi. Mums reikia užtikrinti kokybišką, kokybiškas pastangas kovojančius mūsų prieš moteris. Okay, so then we, we are starting out with compromise six. Ačiū. Tuomet periname prie šeštojo kompromiso. Už, prieš, susilaikę, pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ar reikia patikrinti, kai balsavome? Balsavimas prasideda. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Trylika už, aštuoniolika prieš vienas susilaikęs. 58 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 60 už, prieš. Penkiasdešimt aštuntas buvo atmestas, tai tokiu atveju mes turime balsuoti dėl 60 už, prieš, susilaikę, atmestas. 59 už, prieš, susilaikę, atmestas. 61 už. Prieš. Reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl 61. The vote is open. Balsavimas prasideda, balsavimas baigtas. Pritarta. 21 už, 1 prieš. 62 už, prieš, susilaikę, pritarta. Pasitikrinti gerai. Basavimas prasideda. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. 63 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 68 už. Prieš susilaikė pritarta. 64 pakeitimas už. Ne, atkrenta, atsiprašau, sako pirmininkai. 67 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dėl 69 irgi nebalsuojame. Ne, turime balsuoti. Taigi, 69 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 65. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 70 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime dėl 70 pakeitimo. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. 73 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 74 už, prieš, susilaikė, Atmestas. 75 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 71 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 76 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 77 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 80 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Dėl 80-ojo balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 79 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 81 pakeitimas. Ne, 81 atkrenta. Ne, reikia dėl balsuoti. Iš tikrųjų reikia. 81 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Baigi balsą. Pritarta. 78 atkrenta. Ta dabar 83. Aštuoniasdešimt antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Prieš. Aštuoniasdešimt trečias dabar už. Prieš susilaikė pritarta. 84 už, prieš, susilaikė atmestas. 85 už, prieš, susilaikė pritarta. Pasitikrinti gerai. Balsavimas prasideda. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Buvo atmestas vienu balsu vieno balso persvarą. 90 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas, atrodo. Toliau 87, reikia pastikrinti gerai. Tuomet balsuojame dėl 90 pakeitimo. Balsavimas baigtas, atmestas. 18 prieš 15 už. Atsiprašau, aš padariau klaidą. Aš balsavau prieš, bet norėjau balsuoti už. Vis tiek atmestas. Pone Figureido, Aš atrodo irgi susipainiojau. Galvojau, kad balsuojame dėl kito pakeitimo. Aš taip pat pasielgiau. Ar galime pakartoti balsavimą? Uh, to, vis tiek atmesta. 17 balsavo už, 18 prieš. Gerai, balsuokime dar kartą. 90 pakeitimas, balsuojame, balsavimas prasideda. 90. Okay, amendment 90 open, closed. Balsavimas baigtas. 17 už 16 prieš. da, dabar dėl 89 balsuojame. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau siūlymas dėl pradinio teksto. Dabar 91 pakeitimas. 91. Už, prieš, susilaikė, atmestas Atmestas. 94. Už. Prieš. Susilaikę. Pritarta. 92 pakeitimas atkrenta. 93 už, prieš, susilaikę, atmestas. 95 93. Tikriname, kaip balsavimą dėl 23. Balsavimas prasidėjo. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. Devinisdešimt šeštas dabar. Dėl balsuojame. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Devinisdešimt aštuntas už prieš susilaikę atmestas. 99 už prieš susilaikę pritarta. 97 pakeitimas už atkrenta. Ne. 28 nepritarėm. 97 už prieš susilaikė pritarta. Šimtasis pakeitimas, ponios Boskurt, už. Prieš. Susilaikę. Pritarta. Šimtas pirmas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šimtas trečias pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Pasitikrinkime, kai balsavome dėl 103. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 15 už 17 prieš atmestas. Šimtas ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šimt 140, antroji dalis atkrenta, 143 dalis. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 143 dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Kitas atsiimtas 106 Dabar 114. Už. Prieš. Susilaikė. Atkrenta. Tai yra atmestas. Patikrinkime, kaip balsavome. Dėl 114 balsavimas prasideda. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 19 už, 13 prieš. Atsiprašau, iš tikrųjų pritarta. Toliau kalbinis pakeitimas dėl jo nebalsuojame ir dabar 108. Dabar 112 pakeitimas, dėl kurio balsuojame. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 113 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikrinti gerai. Balsuojame dėl 113. Šimtas tryliktas. Baigtas balsavimas. Pritarta. Šimtas tryliktas this one, okay. 115 falls, 116 falls. All of them. 117 will be voted later. One okay, 117 will be voted later. Dėl 117 balsuosime vėliau dabar. Šimtas dvidešimtas, ponios Hannibal, nes kiti atkrito. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 121. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 126. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 127. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime dėl 127 pakeitimo. Balsavimas baigėsi. Atmesta. 14 už 18 prieš balsavo, taigi atmesta. 123 ir 125 identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 124. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Gal geriau pasitikrinkime dėl 124 pakeitimo, prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 15 už 17 prieš. Gerai, kad pasitikriname. 128 dalimis. Kas už pirmą dalį, kas prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. 129. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Gal pasitikrinkime dėl 129 elektroniškai. Atmesta vis tik tai. 131. Kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 132 atkrito. Dėl 133 balsuosime vėliau. Taigi 134. Kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 135. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 136. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 100. Gerai, pasitikrinkime dėl 136 elektroniškai. 15, 16 atmesta. 137. Kas už, kas prieš, susilaikė. Dėl 137. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 138. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 142. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 143. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 145. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 147. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šim... Dėl 147 pasitikrinkime. Trylika už 19 prieš atmestą. Toliau. 149 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 151 kas už, kas prieš, susilaikė. Dar kartą balsuokime. 151. Kas už, prašom? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 152. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 153, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 155, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 155 atrodo patvirtinta, bet pasitikrinkime. Kągi balsuoti baigiame. 26 už 5 prieš. Taip, akivaizdu atmesta, sako pirmininkė. Atsiprašo pirmininkė, taip, primta. Šimtas penkiasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas 57. Atsiprašau. 154. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 157. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 158. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas šešiasdešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti, nes socialistai neaiškiai kėlė rankas. 160 elektroniškai, prašom. Balsuoti baigiame. Taigi priimta. 168. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinti. Gerai. Dėl 168 pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. 32 balsavo, 15 už 16 prieš. Atmesta. 170. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta irgi. 161. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 163. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 162. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Atmesta. 164. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 165. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 166. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 100. Gerai. Pasitikrinkime dėl 166 elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta keturiais balsais. 167 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 169 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 171 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 176. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 177. Kas už. Atsiprašau, sako pirminkė, 175. Kas už. Kas prieš, susilaiko. Geriau pasitikrinkime dėl 175 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trijų balsų persvara. 177 atkrenta. 178. 178. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 179 atkrenta. Norite, pane Tomson, pasitikrinti? Gerai, dėl 178 elektroniškai prašom. Balsuoti baigiame. 16-16, taigi atmesta. Tai toliau 180. 180. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. tai atkrenta. 181 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt antras kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 183 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dėl 183 pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame priimta. 22 už 9 prieš 1 susilaikęs buvo 185. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 186. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta pasitikrinti dėl devinto pakeitimo elektroniškai, prašom. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Eleven falls, fifteen falls, fourteen falls. Twelve is the next one. Four. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Aštuonioliktas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Prašoma pasitikrinti dėl aštuoniolikto pakeitimo elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 26 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt septintas buvo identiškas. Dvidešimt trečias pakeitimas kas už, Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Gerai, pasitikrinkime dėl 30 pakeitimo elektroniškai. Balsuoti baigime atmestą. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Gerai pasitikrinkime dėl 34 pakeitimo elektroniškai. Balsuoti baigiame, 15 už 16 prieš vieną susilaikė, taigi atmesta. 33 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trisdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 38 pakeitimo elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 38. Patvirtintas. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dekonstatuojamoji dalis. 41. pakeitimas. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Gal geriau pasitikrinkime dėl 41 pakeitimo antrosios dalies elektroniškai. Balsuoti baigiame ir priimta. Antroji dalis. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 43 kas už, kas prieš, susilaikė. Keturiasdešimt ketvirtas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ne, norite pasitikrinti, kas paprašė? Ne, 46 atkrenta. 45 kas už, kas prieš, susilaiko priimta panašu. Bet geriau pasitikrinkime dėl 45 pakeitimo. Balsuoti baigėme. 15 už 14 prieš taigi priimta. 47 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 48. Kas už? E, gal dar pasitikrinkime, ar tikrai reikia balsuoti dėl 48. Taip, balsuojame. 48. Kas už? Kas prieš?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 Dėl 53 pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame taip, taip priimta. 54. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Ne visi aiškiai kėlė rankas. Taigi elektroniškai balsuoti baigiame dėl 54. Atmesta vieno balso persvara. 55. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 56. Kas už, kas prieš, susilaiko. Panašu, kad priimta, bet geriau pasitikrinkime elektroniškai dėl 56 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Aiškiai patvirtinti 18 už 11 prieš. Dabar įtraukos. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, mhm. kas prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime mm, dėl ketvirto pakeitimo, nes mačiau, kad sunku gal buvo spėti balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta, kadangi balsai pasiskirstė po lygiai. Penktas pakeitimas. Prašom balsuoti, kas už, kas prieš. Susilaiko. Panašu, kad atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Ir septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko irgi priimta. O dabar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 Balsuoti baigėme, 27 balsavo už, sveikiname pranešėją ir dėkoju visiems už kantrybę.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 Kaip žinote, praėjusią savaitę buvo mm, Tarptautinė moters diena ir ponas Baroso susitiko su ponė Reding. Norėčiau paklausti šiame komitete, kodėl mes nekviečiami į šiuos posėdžius kodėl tie asmenys, kurie vadina save demokratais. Aš, pavyzdžiui, atstovauju penk, penkiems milijonams žmonių. E, kai kuriuose šalise netgi nėra tiek gyventojų. Taigi aš noriu paklausti, kodėl aš negaliu dalyvauti tokiuose posėdžiuose, kodėl aš negaliu pasinaudoti savo balsu ir paskirti kažko kito. Taigi kaip galima mm, vadinti save demokratę, jeigu man neleidžiama dalyvauti koordinatorių posėdėje lygiomis teisėmis. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Manau, kad mums visiems vertėtų tai pasvarstyti. Pirmiausia, pasakysiu, kad um, yra taisyklių, kurios taikomos ne tik mūsų komitetui, bet visiems parlamento komitetams. Per tą pus, pusrytinį susitikimą, kuris vyko kovo 8 dieną, Į tą susitikimą mm, komisijos pirmininkas Baroso kvietė komitetų koordinatorius. Taigi pagal taisyklės tokiuose susitikimuose dalyvauja koordinatoriai. Ir pagal taisyklės jie ir yra kviečiami. Taigi tą kvietimą pateikė komisijos pirmininkas Baroso. Tokios yra taisyklės. Tokios yra darbo tvarkos taisyklės, jos taikomos visiems komitetams ir mes negalime daryti poveikio šioms taisyklėms. Ir čia turėtų vykti diskusija dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimo, bet mūsų komitetas negali to daryti. Dabar jau atvyko komisijos narė Reding ir e, norėčiau jai pasakyti, kad mes dabar kalbame apie per pusryčius vykusi susitikimą praėjusią savaitę, į kurį aš nebuvau pakviesta, kadangi esu neprisijungus nariai. Me, aš. Mm, Kalbu dabar ne apie taisyklės. Jūs, pirmininkė, galite kalbėti komiteto vardu ir po diskusijų jūs galite pateikti tam tikrų pareiškimų parlamento pirmininkui. Taigi aš dabar norėčiau kreiptis į kolegas šiame komitete. Ar yra kokiu nors kolegų, kurie nemano, kad aš turėčiau būti įtraukta į demokratinį, matote, prašau pateikti man priežastis. Viskas, ką galiu pasakyti, yra tai, kad egzistuoja taisyklės. Pone Sinclair, jeigu jūs norite, galėsiu iškelti iš klausimą. Taip, būtent aš to ir prašiau. Gerai, galiu dabar sureaguoti jūsų pastabą, pasakydama, kad kadangi tai yra bendra taisyklė, mes jos komitete pakeisti negalime. Bet, ponė Sinklerė, jeigu jūs norite, uh, Tai taip, aš esu komitetų pirmininkų sueigos narė ir ten būtent galėčiau iškelti šį klausimą. Toks būtų mano atsakymas jums, ponė Sinkler. Taigi dabar periname prie 14 mūsų darbo tvarkės punkto. Norėčiau labai šiltai pasveikinti komisijos vicepirmininkę ponę Reding. Dabar turėsime galimybę aptarti savo komiteto prioritetus. Taip pat laukiame ir komisijos narės informacijos apie bendrą mūsų darbą lygybės klausimais. Taigi dar kartą noriu Jūs šiltai pasveikinti čia atvykus ir iš karto suteiksiu Jums žodį. Turime, laiko turime nemažai. manau, bus laiko diskusijoms. Laikysimės mums duoto laiko termino ir tikrai tikimės gerų pasiūlymų. Tik žodis poniai Reding. Ačiū, pirmininkė. Bent jau su kai, kuriais, kai kuriomis iš jūsų mes e, susi, buvome susitikę visai neseniai. Dabar turime oficialią galimybę su jumis aptarti lyčių lygybės klausimus. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, labai vertinu ponios Plam ir ponios Nedelčiavos pranešimus apie lygybę ir apie skurdą. Jie praėjusią savaitę buvo patvirtinti plenarinėje sesijoje. Tai yra svarbus dalykai, į kuriuos mes žinoma atsižvelgsime ir savo darbe. Jūs, aišku, žinote, kad lyčių lygybė yra tikslas, kurį dar turime įgyvendinti. Deja, dar egzistuoja nemažai neligybės, nors moteris gali balsuoti, dirbti, tačiau jos, jų darbo užmokestis vis dar išlieka mažesnis ir jos mažai dalyvauja sprendimų prieimimo procese ar dalyvauja ne taip, kaip turėtų. Pirmininkė, aš dabar apžvelgsiu tai, kas buvo padaryta nuo praėjusių metų iki dabar. Mano nuomonė, praėję metai buvo svarbus lyčių lygybės prasme, nes komisija pirmą kartą įsipareigojo lyčių lygybės uh, aspektą integruoti į visą politinį darbą. Taigi buvo e, pasirašyta hartija. Toliau rugsėjo 21 dieną buvo parengta vyrų ir moterų lygių galimybių strategija. Taip pat jie apima laikotarpį nuo 2010 iki 2015 metų, taigi mes dabar turime kelrodį planą, kuris mums mm, nurodo, ką turime padaryti per atimiausius penkerius metus. Jūs turbūt prisimenate penkis prioritetus. Visų pirma, ekonominė nepriklausomybė, ekonominis savarankiškumas. Ir kalbėdama apie tai, jau galiu pasakyti, kaip Hartija padarė poveikį tam darbui, kuris buvo atliktas rengiant S2020 strategiją. Buvo atsižvelgta į moterų problemas. Visų pirma, 75 procentų užimtumas numatytas ES 2020 strategijoje. Jūs e, žinote, kad šį tikslą pavyks įgyveninti tik tuo atveju, jeigu išnaudosime dar neišnaudotą moterų potencialą. Taip pat sieksime ir jeigu padidinsime moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Taigi lyčių lygybė yra labai tvirtas užimtumo gairių ramstis. Kodėl išlieka darbo užmokesčio skirtumai? Jūs žinote, kad tarp moterų yra labai paplitęs darbas ne visą darbo dieną, savo nu, netipinis darbas ir karjeros pertraukos. Apie tai kalbama ir mm, ataskaitoje apie moterų skurdą. Ir jūs žinote, kad visi šie dalykai lemia mažesnės moterų pensijas ir didina skurdo pavojų moteriams sulaukus vyresnio amžiaus. Turiu pasakyti, kad komisija šių metų trečiąjį ketvirtį ketina paskelbti pensijų baltąją knygą. Čia mes dirbame su lyčių lygybės ir socialinės apriepties ekspertais. Jie dalyvauja šiame darbe. Taigi matote, kad rengiant visas politikos kryptis, su kuriomis dirba mano kolegos, yra atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus. Dar vienas prioritetas, kurį nagrinėjate ir jūs, tai yra profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas. Jūs visi žinote, kad Barcelono strategijoje numatyti tikslai dėl vaikų priežiūros nebuvo pasiekti. Bent jau jie nepasiekti keliose šalise arba pasiekti arba nepasiektas toks lygis, kokio mes norėjome. Ir valstybės narės tikrai turės stiprinti savo pastangas. Praėjusią savaitę EPSCO ministrų taryboje apie tai buvo kalbėta. Jūs žinote, kad mes nustatome tikslus, ministrai sako taip, taip, taip, bet vėliau nieko nedaroma ir tai yra e, tikrai problema. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl Barcelonos tikslai nebuvo pasiekti. Asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo klausimas yra susijęs ir su motinystės atostogų direktyva. Jūs žinote, kad ši direktyva buvo blokuota, nebuvo patvirtinta, nes per pirmąjį svarstymą parlamento pateikta pozicija daugeliu keletui valstybių narių pasirodė visiškai nepriimtina ir dėl to ši direktyva buvo tiesiog padėta į šalį ir tai rodo valstybių narių nepasitenkinimą. Todėl, pirmininkė, nepaprašiusi jūsų leidimo, aš ėmiausi iniciatyvos aptarti šį klausimą su pirmininkaujančiomis valstybėmis. Norėjau išsiaiškinti, ar nepavyktų atblokuoti šio proceso, nes tokia pozicija tikrai niekam nepadeda, tai nesuteikia jokių privalumų moteriams. Taigi, manau, kad vertėtų grįžti prie komisijos pasiūlymo, kuris atitinka tarptautinės darbo organizacijos standartus ir e, ne, ne už, neprimeta valstybėms narėms neproporcingų išlaidų šiais taupimo laikais. Galbūt turime pagrindą siekti kompromiso. Ir dar norėčiau paminėti vieną labai gerą mintį kuri buvo išreikšta viename iš parlamento pakeitimų. Tai yra mm, pasarelė arba siejančios nuostatos e, dėl motinystės e, atostogų. Galbūt tos nuostatos mus padėtų išeiti iš aklavėtės. Ir aš e, kalbu su kolegomis, žiūriu, ką pavyktų padaryti, galbūt pirmininkaujantį Vengriją, vėliau pirmininkausiantį Lenkiją galėtų mm, pasistengti, pasiekti, kad valstybės narės užmirštų savo nepasitenkinimą ir pradėtų ieškoti galimos išeities. Žinau, kad moterų komitetas labai daug reikšmės teikia motinystės atostogoms ir tėvystės atostogoms. Mm, mes vasarą pateiksime savo studiją apie e, tokių atostogų išlaidas, kainą. Taigi tai bus labai išsami studija, po jos galėsime spręsti mm, kaip dirbti toliau. Kitas dalykas, mm, pasiūlymas, yra pateiktas pasiūlymas dėl e, globėjų priež, pri, pri, e, išlaikomus asmenys prižiūrinčių asmenų atostogų. Šie konkretesni pasiūlymai bus pateikti metų pabaigoje. Toliau moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai. Manau, kad mes turėtume ir toliau siekti skaidrumo. Daugelis žmonių dar nepakankamai suvokia šią problemą. Viskas, ką esame iki šiol padarę, visi, visos mūsų pastangos, pavyzdžiui, vienodo darbo užmokesčio, darb, vienodo darbo užmokesčio diena, kuri buvo paskelbta visoje Europoje kovo penktą dieną, visi šie dalykai turėtų e, sustiprinti suvokimą. Jūs turbūt žinote, kad ta vienodo darbo užmokesčio diena buvo paskelbta kovo mėnesį, to, kovo penktą dieną todėl, kad atlikus visus skaičiavimus paaiškėja, kad būtent nuo tos dienos moteris pradeda gauti darbo užmokestį, kai suskaičiuojame skirtumą tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio. Taigi ta vienodo darbo užmokesčio diena bus skelbiama skirtingomis mėnesio dienomis, priklausomai nuo to, kaip keisis darbo užmokesčio skirtumas. Mes taip pat atliksime poveikio studijas susijusias su darbo užmokesčio skirtumo mažinimo iniciatyvomis. E, tos poveikio studijos bus pateiktos rugsėjo mėnesį. Taigi, pirmininkė, turiu pasakyti, kad pateiksime keletą studijų. Vieną vasarą dėl tėvystės atostogų, toliau rugsėjo mėnesį dėl darbo užmokesčio skirtumų ir toliau priklausomis asmenys prižiūrinčių asmenų atostogų studija. Taigi, turėsime tvirtų duomenų, su kuriais galėsime dirbti. Dar vienas klausimas, kurį noriu paminėti, tai yra smurtas prieš moteris. Pirmininkė, jūsų pranešime yra keliama daug svarbių klausimų. Manau, kad mūsų dabar atliekamas darbas bus atsakas į daugelį jums nerima keliančių dalykų. Gegužės mėnesį šiemet bus pateiktas priemonių paketas dėl aukų apsaugos. Šio, žinoma, į šį paketą mes įtrauksime ir moteris, kurios yra tapusios smurto aukomis. Bus siekiama užtikrinti, kad e, tos moteris galėtų pasinaudoti savo teisėmis, kad joms būtų užtikrinta apsauga. Bus siūlomos teisėkuros priemonės, taip pat finansinė parama nevyriausybinėms organizacijoms, vietos valdžios institucijoms, kad jos galėtų renkti tarptautinius projektus skirtus kovoti su smurtu prieš moteris, vaikus ir jaunimą. Šis darbas atliekamas ir aš manau, kad aukų ar nukentėjusių asmenų paketas bus svarbi šio komiteto diskusijų tema. Ir dabar pereisiu prie kitos temos, prie kurios intensyviai dirbau pastarasis kelias savaitės. Tai yra moterų dalyvavimas sprendimų prieimimo procese. Jūs žinote, kad pažanga šioje srityje daroma lietai. Apie tai buvo daug kalbėta per Tarptautinę moters dieną. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta. Taip pat matėte turbūt ataskaitą apie lyčių pusiausvyrą verslo pasaulyje, matėte visus faktus ir skaičius. Taip pat aš jums jau esu sakiusi, kad susitikau su akcijų biržose kotiruojamų įmonių valdybų pirmininkais Tai tas susitikimas vyko kovo pirmą dieną. Dauguma dalyvių įsipareigojo savanoriškai siekti didinti moterų dalyvavimą. Jūs žinote, kokie yra nustatyti du tikslai - 30 procentų iki 2015 metų ir 40 procentų iki 2020 metų. Aš taip pat paraginau biržose kotiruojamų įmonių vadovus pasirašyti man, įsipareigojimą įgyvendinti tuos tikslus, e, kad jos įsipareigotų siekti didinti moterų skaičių ir valdybose ir vadovaujamose pareigose. Ir taip pat kalbu apie aukštos kvalifikacijos moteris, aš tai visada akcentuoju. Mes nenorime tiesiog nustatyti paprastų kvotų. Mes norime, kad moteris dirbtų įmonių valdybose todėl, kad jos gerai išmano savo darbą ir gali padėti įmonėms kaip galima geriau vystytis. Taigi aktyvus kvalifikuotų moterų samdymas į vidurinės ir aukštesnės grandies vadovaujamas e, pareigas yra vienas iš mūsų tikslų. E, dėkoju poniai Kratsa už pranešimą, kuriame taip pat nagrinėjama ta tema. Mm, mes sutarėme, kad pirmiausia, didelėms bendrovėms reikia suteikti galimybę imtis priemonių, tos priemonės turi būti gerai matomos, turi padaugėti moterų vadovaujamose pareigose. Bet jeigu bendrovės to nedarys, kitais metais bus priimtos privalomos priemonės. Aš manau, kad e, lyčių pusiausvyra yra verslo dalykas ir moteris tikrai yra rimtai nusiteikusios versle. Taigi, tikrai reikia pripažinti, kad e, darbo rinkoje yra aukštos kvalifikacijos moterų. Tiesiog reikia, kad jos užimtų tokias pareigas, kuriuose galėtų atlikti svarbu vaidmenį. Ir manau, pirmininkė, kad e, mūsų bendros pastangos kaip tik duos rezultatų ir mm, padės moteriams užimti aukštas pareigas. Reding och Jag är övertygad om att kollegorna... Ačiū, ponė Renig. Nebejoju, kad kolegės turi jums daug klausimų. Bet visų pirma, norėčiau suteikti kai kurios informacijos. Mes tikėjomės, kad komisijos nariai e, bus čia iki pusės dvyliktos, dėja tu turi išeiti penkiolika po vienuolikos. Todėl kreipiuosi į kolegas ir noriu paprašyti jūsų, kad turėtumėte tai omenyje ir kad viską apsvarsytume laiku, jeigu norite sulaukti išsamių atsakymų į savo klausimus. Visų pirma, žodį suteikiu poniai Materai. Jie yra pranešėja mūsų komitete biudžeto ir teisėkuros programų klausimų. Prašau, ponė Matera. Ačiū. Noriu sutelkti dėmesį į porą klausimą ir suteiksiu galimybę kitoms kolegiams pasisakyti. 2008-aisiais moterų teisų komitetas patvirtino panos Bauer renktą pranešimą, kurioje komisija raginama imtis konkrečių priemonių kad būtų sumažintas darbo užmokesčio skirtumas vyrų ir moterų. Deja, 2011-aisiais konstatuojame, kad jokios konkrečios pažangos nepasiekta. Taigi, ką dabar komisija rengėsi daryti, kad e, būtų išspręsta ši problema, kad moteris nebūtų pasmerktos skursti. Kitas klausimas. Europos parlamente ir kituose parlamentuose, taip pat ir, pavyzdžiui, Italijos parlamente, yra svarstomi teisės aktai numatantis kvotas moteriams įmonių valdybose privačiose ir valstybinėse. Pradžioje aš priešinausi tokiam siūlymui, nes nenorėjau, kad moteris būtų priskirtos na, žmonių kategorijai, kurios reikia saugoti, kuriems reikia ypatingos apsaugos, nes jie yra silpni ir jiems reikia kažkokios ypatingos atskiros erdvės. Tačiau dabar manau, kad tai yra gyvybiškai svarbu, nes kurios kolegės yra parlamente tik dėl to, kad jų frakcija e, skyrė kvotas moteriams, kitaip jų nebūtų parlamente. Sutelkiant dėmesį į verslo pasaulį ir problemas, kurios iškyla moteriams, bandant e, kilti tame sektoriuje. Taigi, ar komisija svarsto kitas priemonės, kaip užtikrinti didesnės galimybės moteriams dirbti sprendimus priimamančiose struktūrose įmonėse? Ir kalbant bendrai, ta tema yra svarstama Prancūzijoje, Niderlanduose, tos valstybės yra. E, šalių avangardė. Aš tikiuosi, kad Italijoje irgi mm, dauguma, bus dauguma, kuri pritar šiam klausimui balsuojant parlamente. Also good. Ačiū, ponia Brandner. Ja, herzlichen Dank. Äh, ich... Ačiū. Norėčiau pratesti ponios materos išsakytą mintį. Darbo užmokesčio skirtumai. Jūs sakėte, kad išdalinis paaiškinimas tai yra e, darbas pusę etato, taip pat atostogos ir kad dėl to susidaro e, darbo užmokesčių skirtumai. Vokietijoje, nors bandoma šią problemą spręsti, vis tiek išlieka 8 procentų skirtumas darbo užmokesčių. Man atrodo, kad tai yra tiesiog taip yra dėl to, kad e, atlyginimas yra skirtas vyrui arba moteriai ir tai nesusijęs su tuo, kad moteris dirba pusę darbo dienos ar pasima atostogas. Iš tikrųjų, mums reikia skaidrumo, bet skaidrumo reikia ir įmonėse. Mm Bet mums reikia ne tik kampanijos šią temą, reikia teisėkuros pasiūlymų. 2008-aisiais, svarstant Bauer pranešimą, buvo patikta gerų pasiūlymų. Jūs minėjote studiją, bet yra tūkstančiai studijų parengtų darbo užmokesčio skirtumo klausimų. Mums tiesiog reikia tinkamų teisėkuros žingsnių, kuriuos e, rekomenduoja ir kurių, rekomenduojame ir kurių prašome jau daugelį metų. Galiausiai Aš nieko prieš tos vienodo darbo užmokesčio dienos atsiradimą Europoje. Bet jei tai yra kovo ketvirta, nėra galim, ne, nebus galimybių kažkaip tai sutelkti žmonės kokiams nors viešosioms kampanijoms, bet mes tikrai norėtume, kad panašios kampanijos vyktų. Ačiū. Pane Estrela, komiteto vicepirmininkė. Obrigada, senhora prezidente, senhora komisarė, seja bem. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, man džiugu Jūs pasveikinti mūsų komitete. Nešvaistysiu laiko ir tiesiog pereisiu prie man rūpimos temos, kuri man ypač rūpi, nes aš esu pranešėję dėl peržiūrimos direktyvos dėl motinystės atostogų. Kaip žinome, Europos parlamentas didelę daugumą balsų pritarė pasiūlymams, kurie šiuo metu yra taryboje. Ir taryba turi pareikšti savo nuomonę tais klausimais. Mes taip pat žinome, jog taryba dar nėra mm, pritarusi šiam klausimui. Valstybės narės e, e, kelia daugybę klausimų ir sunkumų. Ir kiek žinau, Vengrijos pirmininkavimo metu niekas nėra imamas jokių veiksmų šią temą. Belgija pirmininkavimo metu kėlė iniciatyvas spręsti šią, šį klausimą. Ir dabar mes tikėjomės, kad Vengrija šiuo metu pirmininkaujanti pabandys uh, pasiekti proveržių dėrybose dėl šio klausimo ir kad Vengrijos ar Lenkijos pirmininkamo metu tai būtų išspręsta. Nes šeimos motinos, vaik, šeimos turinčios vaikų teisė tai kai ko tikisi iš šios teisėkuros iniciatyvos. Mes džiaugiamės komisijos teikiama parama e, ir indėlių bandant pasiekti, kad tas klausimas išeitų iš aklavėtės. Jis išeis iš aklavėtės tik tuo atveju, jei visos institucijos bus lankščios ir jei bus parodyta valia e, dalyvauti dialogė ir dėrėtis. Iki šiol bent jau taryba pirmininkavimo metu, Vengrijos pirmininkavimo metu jokios iniciatyvos neparodė. Mes tikimės, kad visos pusės pademonstruos tokią gerą valią ir aš norėčiau visiems priminti, ponė komisijos vicepirmininkė, kad negalima ignoruoti parlamento pasiūlymų, nes parlamentas parlamentui pagal Lisabonos sutartį yra suteiktos galios, parlamentas patvirtino savo poziciją ir ją privalu išnagrinėti ir taryba turi tai padaryti ir ją atsižvelgti. Ta pati turi daryti ir komisija. Toliau dėl studijos, kurioje nagrinėjamas tėvystės atostogų finansinis poveikis. Komisija rengė šį, šią studiją ir ji pasirodys va, vasarą. Norėčiau pasiklausti, ar ji kuo nors skiriasi nuo studijos, kurią pristatė Europos parlamentas. Tai yra, ar ten apimtos visos valstybės narės. Nes mes žinome, panašios studijos rezultatus, kurią užsakė Europos parlamentas. Ta, ta, tos studija jau parengta dėl motinystės atostogų, taip pat o dėl ir tėvystės atostogų. Ir toje studijoje buvo atskleista, jog jei, net jei 1,4 procento išauktų moterų dalyvavimas darbo rinkoje, finansinė našta finansinės naštos klausimas visiškai išsispręstų ir, ir tėčiui ir mamai pasiimant atostogas. Ir, tai, ir taip iš, būtų galima finansuoti tos tų tėvystės ir motinysės atostogų kaštus. Ir Taigi mes svarstame įvairias iniciatyvas, kurių tikslas užtikrinti, kad moteriams būtų sukurta daugiau darbo vietų. Ir užbaigdama norėčiau kai ką pasakyti apie kvotų e, įvedimą. Užtikrinant moterų dalyvavimą įmonių valdybose. Tai yra sveikintina iniciatyva, tačiau norėčiau kai ką pastebėti. Tos kvotos skirtos ne tik moterims, jos skirtos ir vyrams, ir moterims. Nes taip yra politikoje lygybės įstatymai egzistuojantis valstybės narėse apima ab, abiejų lyčių asmenis. Ir ateityje niekas nepasikeis, jei tų, tų kvotų nebus, vis tiek vyrai dominuos. Taigi reikia kvotų ir vyrams, ir moteriams, kad užtikrintumėme subalansuotą atstovavimą. Nes nemanau, kad reikia teikti, kad įmonės privalo įtraukti moteris į sprendimų prieimimo struktūras. 30 procentų yra dabartinis lygis. Mes norėtume, kad būtų 60 procentų, bet mes norėtume, kad būtų abiejų lyčių atstovai ir galime kalbėti apie vyrų ir moterų nuopelnus. Negalime reikalauti, kad moteris, kurios nėra pasiruošusios tokiam darbui, ten siektų patekti. Taip yra visur. Yeah. Thank you very much. Uh, first of... Pone Thompson, ačiū. Norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs, ponė Reding. Kovo pirmąją dieną paskelbus komunikatą dėl moterų įmonių valdybose. Tikrai nuostabu, kad kad jūs tengiatės pasiekti pačius tolimiausius Europos pakraščius. E, taip pat noriu pakalbėti apie moterų potencialą nes mes Europos parlamente galėt, turime svarstyti, kaip geriausiai panaudoti, geriausiai išnaudoti tai, ką turime, savo potencialą. Mes kalbame paprastai apie žaliavas, apie dar kažką, bet apie moteris nekalbame. Ir noriu Jūs patikinti, kad mes šiame komitete esame pasirengusios e, vykdyti kampaniją, kad moteris yra nusiteikusios dirbti rimtai. Ir svarbu, kad įmonės tai suvoktų. Tai yra labai svarbus žingsnis moteris dabar jau daro įtaką politikoje, skirtingai nei prieš šimtą metų, tačiau mūsų įtaka pramonėje, versle dar yra menka taip pat ir finansinėme sektoriuje. Jeigu moteris būtų užėmę daugiau vadovaujančių postų finansinėme sektoriuje, galbūt mes dabar neišgyventumėme krizės. Ačiū ir toliau seksime, stebėsime komisijos darbą dėl šių temų. Kitas dalykas. Praėjusiu metu kovo mėnesį ėmėmės iniciatyvos dėl hartijos. Ir reikalavome, kad, kom... pažymė, kad komisija imtųsi atitinkamų veiksmų, tačiau kiekvieną kartą, kai komisija Komisija paskelbė naują komunikatą. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę komisijos narys Oettingeris paskelbė komunikatą dėl veik, dėl našesnių veiksmų, dėl darbo vietų, tačiau žodis <coughs> moteris niekur nepaminėtas tame komunikate. Taigi, turime siekti būtent šio tikslo, konkrečių dalykų. Ir aš norėčiau pasiūlyti štai ką, pasikviesti pona Oettingerį pas mus. Aš manau, kad jis niekad nėra girdėjęs to žodžio lytis, net nežiūrėti, tai, kad jis pasirašė tą hartiją. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį taip pat į pakalbėti apie lygaus darbo užmokesčio klausimą. Direktyvoje yra pasakyta, kad darbo užmokestis turi būti vienodas už tokios, pa, tokios pačios vertės darbą. Ir svarbiausias dalykas dirbant šiuo klausimu yra skaidrumo siekis. Tačiau egzistuoja ir kita problema. Mano šalyje profsąjungos yra susivienyje ir parengė studiją ir manoma, kad egzistuoja dar viena problema susijusi su lygiu darbo užmokesčiu. Reikia, kad komisija parengtų kriterijus, kaip vertinamas tokios pat vertės darbas, nes pasakyta, toks pat atlyginimas už tokios pat vertės darbą. Taigi, kaip jie apibriežti, nes kitaip kaip reikalauti lygaus atlyginimo už tokios pat vertės darbą. Pavyzdžiui, patiksiu pavyzdį. Vyrai, kurie atlieka valymo darbus aplink parlamentą, gauna tikrai didesnį atlyginimą nei moteris valytojas dirbančios parlamente. Taigi, čia reikia turėti galimybę pareikšti, kad tas darbas yra lygios vertės. <clears throat> Taigi, mums reikia priemonių ir naujų apibrėžimų, naujų tokios pat, taip pat vertinamo, tokios pat verties darbo apibrėžimų naujų, kad galėtumėme siekti to lygaus užmokesčio. Tack och då lämnar jag ordet till Mrs Pavanova. Varsågod. Ačiū, ponia Parvanova. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti uh, komisijos narę, pasidžiaugti jos dideliu ryštu. Puikiai atsimenu kadencijos pradžioje, kuomet uždavinėjome jums klausimus, jūs sakėte, kad labai greitai pateiksite mums programą ir teisės aktų pasiūlymų paketą. Taigi aš noriu pasiteirauti dėl to, ką ir ponė Tomsonė jau pasakė. Jeigu pasieksime 40 procentų moterų atstovavimo vadovaujamuose aukščiausiose pareigose ar politikoje. Aš sakyčiau, galbūt kvotų ir nereikės ar kitokių skatinančių priemonių. Tačiau dar toli gražu esame nepasiekę tokios situacijos ir darbo užmokesčių skirtumai tarp lyčių yra labai dideli ir taip toliau. Uh, Taigi reik, labai svarbus tas įmonių įsipareigojimas įtraukti daugiau moterų į vadovaujančius postus. Reikia ir kitokių priemonių, kitokių instrumentų, kuriuos galėtumėm e, panaudoti e, šiuo tikslu. Dabar norėčiau pasiteirauti dėl. A, dėl gimdyvių mirtingumo. Iš tikrųjų yra labai didelių skirtumų stebint situaciją tarp valstybių narių, kai eina kalba apie gimdyvių mirtingumą. Ir čia galbūt penktojo generalinio direktorato būtų svarbus indėlis. Gal jūs galėtumėt pakomentuoti situaciją čia. Ir dar kartą noriu pasveikinti su Baltąja knyga taip, ir, ir visų darbų dėl pensijų. Ypač norėčiau akcentuoti skurdą moterų klausimą ir norėčiau išgirsti jūsų komentarus ši, dėl to. Ačiū, poniai Parvanovai, dabar ponia Boskurt. Thank you, dear chair. Uh... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasiteirauti dėl to paketo, kurį jūs paminėjote dėl aukų apsaugos. Jūs gerbiamą komisijos narę labai trumpai tik tai užsiminėte apie šį klausimą. Uh, Turiu pasakyti, kad dalyvavau daugelėje posėdžių, kur ir jūs dalyvavote šio klausimu. Ir la, su dideliu dėmesiu klausiausi jūsų ketinimų, ką jūs e, siekite nuveikti šioje srityje, lengvinant aukų dalę. Uh, Mm, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie kovą su tokiamis žalingomis tradicijomis, kaip kad, pavyzdžiui, moterų e, lyties organų žalojimas ir taip toliau. Aš noriu jūsų pasteirauti štai dėl ko. Ar mm, jūsų teisės aktų pasiūlymų pakete dėl aukų apsaugos kažką numatote, ar jūs e, ketinate kažką padaryti, pavyzdžiui, teikiant pasiūlymą, kad būtų suformuota europinė strategija, kuri būtų skirta kovai su visų rušių smurtu prieš moteris. Kaip jūs numatote um, užtikrinti, kad tos priemonės būtų efektyvios ir gyvenintos? Kitas klausimas, kokie būtų numatomi tolesni etapai, kalbant apie. Uh, smurto prieš moteris stebėsenos centrą. Ką jūs ketinate daryti šioje srityje, e, atsižvelgiant į 2010 metų patirtį, pavyzdžiui. Ir toliau kitas klausimas e, dėl moterų lyties organų žalojimo. Jūs 2010 metais paskelbėte, kad bus daroma kažkas tai, kad būtų parengta strategija. Taigi, kas yra nuveikta šio klausimo, ar jūs galvojate kažkokių tolesnių žingsnių imtis um, institucijų rėmose, gal bus rengiami kažkokie tai kriterijų paketai, kad būtų galima e, geriau išanalizuoti situaciją. Ačiū, ponia Blinkevičiūtė. Ačiū, ponia pirmininkė. <clears throat> Gerbėmo komisarė, aš tikrai Sveikinu jūsų gerą iniciatyvą e, dėl e, daugiau moterų įmonių valdybose. Tačiau kartu noriu paklausti, kokia situacija yra ES institucijose dėl e, moterų. Turiu omeny ir Europos komisijos įvairias struktūras, Europos parlamento, ministrų tarybos. Iš tiesų, ar nereikėtų turėti ir inicijuoti Europos komisijai bendros strategijos dėl a, e, lyčių lygybės, ypatingai dėl moterų užimamų postų, vadovaujančių postų ES institucijose. Nes tai būtų iš tiesų geras pavyzdys, kalbant su verslo atstovais, prašant, kad daugiau moterų būtų e, valdybose. Antras klausimas. Ar komisija ryšis paskelbti Europos kovos su smurtu prieš uh, moteris metus, nes to jau nekartą Europos parlamentas uh, prašė, tačiau kol kas nėra uh, jokio atsako. Ir dar uh, trečias uh, uh, paprašymas toks, uh, kokiagi ta situacija dėl uh, direktyvos e, dėl antidiskriminacijos, kovos į diskriminaciją direktyvos, e, todėl kad ji kažkaip irgi padėta į šoną, nes nerandama bendro sutarimo su valstybėm narėm. E, tuo tarpu ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu ir lyčių lygybės aspektu ir ar ši direktyva kada nors galėtų išvysti dienos šviesą. Ačiū labai. Tak, Mrs. Ovir. Ačiū, pane Ovir. E, Tänan, <clears throat> proua president. E, Lugupeetud volinik. Ačiū, pirmininkė. Mm, Gerbiamą komisijos narę noriu padėkoti už jūsų darbą, kurį atlikote per visą šį laikotarpį. Su dideliu susidomėjimu stebiu jūsų darbą ir, ir klausausi jūsų įsipareigojimų. Uh, tai yra labai svarbu. Kalbant apie lyčių lygybę, reikia pasakyti, kad Europoje šis klausimas aptariamas jau ilgus dešimtmečius. Aš norėčiau pasirauti labai konkrečiai. ES sutartyje antrame straipsnėje yra aiškiai pasakyta, kad turi būti, lyč, turi būti užtikrinama lyčių lygybė. Taip pat turime ir pagrindinių teisių hartiją, kuri dabar yra visiškai galiojanti ir um, aiškiai nustato atitinkamus reikalavimus. Reikia prisiminti Europos e, tarybos sprendimus, vyriausybių vadovai paremė tas mintis, tačiau uh, Viena, vienas dalykas yra, kokios pozicijos yra išsakomos oficialiai, tačiau turime nepamiršti, kad tie valstybių vadovai dažnai keičiasi. Ir aš noriu pasiteirauti, kokių konkrečių žingsnių yra numatoma imtis, kad būtų visą tai tvirtinta teisės aktuose. Ir jeigu kažkokie reikalavimai neįgyvendinami, turi būti numatyta, kad realiai būtų kažkokios tai sankcijos, kažkokios tai priemonės užtikrinti, jog praktinėme gyvenime tai, kas yra teisės aktuose nustatyta, būtų įgyvendinta. Ačiū, poniai Ovir. Dabar ponė Romero Lopes. Gracias, prezidenta, gracias, senjora Reding. Ačiū pirmininkė. Gerbėma komisijos narė, aš norėčiau sugrįžti prie ponios Boskurt paminėto klausimo, tai yra smurto prieš moteris. E, Vengrijos teisingumo ministro buvo pasiteirauta dėl smurto prieš moteris ir kiek kokia yra situacija Vengrijoje, kiek, pavyzdžiui, moterų kasmet yra nužudoma dėl Dėl to Vengrijoje kasmet jis neturėjo tokių skaičių, negalėjo nieko pasakyti. Ispanijoje tai būtų neįsivaizduojama. Laikraščiuose uh, tikrai daug kalbama apie tai, yra mobilizuojama visa visuomenė, jeigu tik moteris yra nužudoma, vietos bendruomenė yra tiesiog mobilizuojama, visi laikrašiai apie tai rašo. Pas mus būtų neįsivaizduojama, kad nebūtų tokios reakcijos, jeigu, tarkim, yra toks atvejis, kai nužudoma moteris. Todėl aš norėčiau ypač pasitirauti, kas yra daroma dėl mm, stebėsenos centros, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia yra situacija, kiek yra nukentėjusių nuo o, smurto o, dėl lyties. Aš norėčiau pasitirauti, kas bus su to stebėsenos centru. Ar jis galų gale pradės veikti, kur jis veiks, Ir kaip taip gali būti, kad, pavyzdžiui, tokių skaičių nebuvo net renkama, kad mes neturime konkrečių skaičių ir nežinome, kas vyksta Europoje, kokia yra aukų apsaugos situacija. Būtent norėčiau dėl to ir pasiteirauti, kadangi prieš metus mums buvo pasakyta, kad bus atlikta poveikiai vertinimo studija, stengiantis išanalizuoti, kokį poveikį turėtų, pavyzdžiui, toks mechanizmas. Aš tikėjausi, kad štai metai jau praėjo ir kad jau turėsime kažkokios informacijos noriu konkrečiai jūsų paklausti, kiek yra Europoje patvirtinta aukų apsaugos orderių, pavyzdžiui, kokia yra situacija turint omenyje, kad mm, apsaug, aukų apsaugos visas priemonių paketas yra rengiamas. Tai jūs jau turėtume turėti kažkokios tai informacijos apie aukų situaciją. Taigi, kiek um, aukų apsaugos orderių patvirtinta? Mums buvo žadėta, kad jau pavasarį turėsime informacijos ir kad turėsime jau pasiūlymus dėl aukų apsaugos paketo. Tačiau viskas vėluoja panašu. Taigi konkrečiai norėčiau pastirauti, kada turėsime tą paketą dėl aukų apsaugos norime žinoti aiškę e, situaciją, kiek yra e, civilinės ir baudžiamosios teisės bylų, o kiek yra e, bendrų procedūrų, bendrų tyrimų vykdoma būtent pagal aukų apsaugos procedūrą. Elva. Pirmininkė, dar 11 kolegų prašo žodžio, yra užsirašę į kalbėtojų sąrašą, taigi labai prašau visų kalbėti labai trumpai. Dabar žodį suteiksiu. Poniai Rečilevskai, o po to suteiksiu komisijos nariai poniai Reding žodį, kad ji galėtų sureaguoti į pirmą uh, grupę klausimų. Dar kartą primenu visiems, kad mus labai spaudžia laikas. Postaram šiandien. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. greitai pirmininkavimą ES perims Lenkija, bus toliau dirbama siekiant kompromiso dėl motinystės atostogų. Taip pat reikia čia kalbėti ir apie motinysės atostogas įvaikinimo atvejais. Reikia nepamiršti, aišku, apie tokius atvejus, kuomet, aišku, a, šeimose, kurios negali susilaukti savo vaikų, yra įsivaikinama, taigi situacija, tai visos apsaugos priemonės turėtų būti panašios. Aš norėčiau todėl ir pasiterauti, kokie mm, būtų minimalūs pasiūlymai, pavyzdžiui, dėl motinysės atostogų įvaikinimo atvejais. 2000, Lenkijoje iki 2007 metų galiojo tokia tvarka, kad um, net ir įsivaikinus vaiką iki 12 mėnesių jeigu įsivaikinama buvo vyresnių, ne, vyresni negu 12 mėnesių um, vaikai, o moteris negalėjo nei vienos dienos atostogų gauti, dabar tvarka yra keičiama, aš norėčiau pakciterauti, kokie būtų jūsų pasiūlymai. First. Ačiū, sako pirmininkė, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai poniai Redin, kad jį galėtų sureaguoti į pirmą grupę klausimų. We'll together, um, uh, because, uh, asked, uh, the... Ačiū, pirmininkė. Keletas komiteto narių pateikė panašių klausimų ir juos sugrupuosiu. Pradėsiu nuo smurto prieš moteris. Pažadėjau, kad paketas dėl aukų apsaugos bus pateiktas pavasarį. Iš pat pradžių žadėjau, kad jis bus pateiktas pavasarį ir tai ir bus padaryta pavasarį. Mano nuomonė, gegužės 11 dieną. Jis bus pateiktas Ir jame bus teisės, teisėkuros priemonių ir finansinių priemonių. Jame bus pateiktas ir kelrodis planas. Tai reiškia, kad visos tos priemonės bus ne vienkartinės, bet bus numatytas mūsų darbas ateičiai. Dabar labai buvo patiktas labai konkretus klausimas apie apsaugos orderį. Pateiksiu teisėkuros pasiūlymų dėl civilinės teisės priemonių. Jau yra pateiktas pasiūlymas dėl baudžiamosios teisės priemonių. Jeigu bus pateikta pakeitimų tam tekstui, kuris jau yra pateiktas, tai turėsime visiškai suderintą tekstą, jūsų tekstą, tekstą dėl baudžiamosios teisės priemonių, toliau bus pasiūlymas dėl civilinės teisės priemonių ir tai bus apriektos visos teisėkuros galimybės, kurių reikia, kad būtų užtikrinta reali apsauga. Taigi darbai vyksta tinkamai dirbu ir su taryba, kad tie teksto pakeitimai, kurie yra pateikti, jų yra labai nedaug, kad viskas būtų greitai patvirtinta. Nes yra ir kita alternatyva. Ta alternatyva yra ta, kad aš galiu pateikti tekstą dėl baudžiamosios teisės priemonių. Bet manau, kad jau dabar pakanka tų pakeitimų, kurie pateikti. Darbas vyks toliau ir bus numatyti konkretus veiksmai. Toliau moterų lyties organų žalojimas. Paprašiau lyčių lygybės instituto pateikti duomenų šiuo klausimu, atlikti analizę. Moterų lyties organų žalojimas, kova su tuo yra numatyta kelrodėje plane dėl moterų teisių. Ir kai lyčių lygybės institutas pateiks visą reikiamą informaciją, aš turbūt 2012 metais pateiksiu teisėkuros pasiūlymą šiuo klausimu. Ne, 2013 metais. Taigi bus pas, 2013 metais bus pasiūlyti teisės aktai. Dar kalbėdama apie lyčių lygybės instituto analizę, turiu pasakyti, kad paprašiau šio instituto pateikti duomenų apie smurtą prieš moteris. Uh, ir lyčių lygybės institutas bendradarbiauja su vienoje esančiu pagrindiniu teisų institutu. Aš lankiausi abiejose institutuose ir primiktinai prašiau, kad jie nedubliuotų vienas kito darbo, bet padėtų vienas kitam. Taigi šie du klausimai - moterų lyties organų žalojimas ir smurtas prieš moteris - šios temos yra abiejų institutų darbo atvarkėse. Toliau darbo užmokesčių skirtumo klausimas. Pradėjau skaidrumo užtikrinimui skirtą darbą. Nes užtikrindami skaidrumą, rengdami visuomenės informavimo kampanijas, mes galime sumažinti darbo užmokesčio skirtumus. Šiuo metu aš nagrinėjau jau surinktų kampanijų rezultatus, nes tokia kampanija vyko 2009 metais, 2010 metais. Dirbome su keliomis institucijomis. Iš viso visose valstybėse narėse turime 308 partnerius, organizacijas partnerės ir jos gana palankiai vertina kampanijų rezultatus, veiksmingumą ir aš jau kreipiausi į tas partnerės ir prašiau padėti pasiruošti vienodo darbo užmokesčio dienai 2012 metais. Šiemet pirmą kartą buvo išbandyta sistema, renginiai vyko visos, visoje Europoje ir jau dabar mes pradėjome parengiamosius darbus su organizacijomis partnerėmis kitiems metams. Šių metų renginiais aš nebuvau visai patenkinta, tačiau tai buvo pirmas kartas ir dabar esame pasilikę daug laiko pasirengimui, kad kitais metais viskas vyktų sėkmingiau. Visi mano, kad ši mintis yra gera. yra išklausomi žmonės ir su savo partnerėmis, organizacijomis tenksimės, kad ši kampanija būtų kaip galima įdomesnė, bus parengta kampanijos, artimiausių metų bus parengta naujos kampanijos medžiaga. Toliau motinystės atostogos. Situacija yra tokia, kokia yra. Jūs balsavote dėl pranešimo, žinote, kas yra pranešime, o taryba sako ne. Tokia yra padėtis. Ir jeigu visi liks prie savo nuomonės, tai nebus jokių poslinkių. Pirmininkavusi Belgija mėgino renkti diskusiją su valstybėmis narėmis, siekė pakeisti jų pozicijas, valstybės narės pasakė ne. Pirmininkaujantį Vengriją taip pat surengė keletą susitikimų, kad e, viskas pajudėtų iš vietos, bet e, jokių poslinkių neatsirado. Aš taip pat pamėginau tai aptarti kitaip. Nes jeigu taryba rengia diskusijas dėl parlamento pranešimo, tai rezultatas vėlgi bus neigiamas. Todėl reiktų kažko kito, kad abi pusės pradėtų keisti nuomonę. Ir manau, kad pirmininkausianti Lenkija, kuri labai daug dėmesio savo darbo tvarkėje skiria motinystės aspektams, motinystės klausimams, galbūt mm, užsitikrins sėkmę. Aš noriu paprašyti jūsų nebūti per daug užsispyrusių ir per daug griežtai laikytis savo teksto. Kad reikalai pajudėtų iš vietos, visi turi daryti nuolaidas, šiek tiek keisti poziciją. Tai turi daryti ir parlamentas. Dėl šios priežasties aš ir sakau, kad reikėtų pradėti diskusijas dėl pasarel nuostatos. Jūs pasiūlyte tą nuostatą ir manau, kad ji yra labai svarbi. Valstybės narės kol kas nenori pradėti diskusijų, todėl siūlau bent jau pakalbėti apie pasarel arba siejančiąją nuostatą ir pasižiūrėti, kaip mums pavyks. Mano nuomonė tokia galėtų būti išeitis. Ir žinoma, informuosiu Jūs apie pažangą. Toliau kvotos. Nemanau, kad turėčiau dar konkrečiau kalbėti, nes apie jas jau kalbėjau. Jūs žinote, kad yra nustatytas aiškus tikslas, yra nustatyta aiški data, tai yra 2012 m. kovo 8 diena. O aš šiuo metu rengiu teisėkuros pasiūlymus, kad būčiau pasirengusi, jeigu 2012 metais reikėtų tuos pasiūlymus pateikti. Tačiau kol kas iki 2012 metų stengsiuosi kad kaip galima daugiau biržose kotiruojamų bendrovių paskelbtų irgi apie šį tikslą. Ir aš spaudoje dabar matau, kad mm, praktiškai kasdien kokia nors didelė bendrovė paskelbė apie valdybo, jos valdyboje dirbančią moterį. Bet žinoma, to nepakanka, norint e, išsiaiškinti, kokia pažanga daroma. Tačiau tam tikrų veiksmų yra imamasi ir mes, manau, viešai paskelbę šį tikslą, mm, paskatinome tam tikrą judėjimą. Ta judėjimą turime remti per artimiausius kelis mėnesius, kad jis nesustotų ir kad visi matytų, jog mes čia esame rimtai nusiteikę. Manau, labai svarbu e, vieną kartą pasakyti štai kokį dalyką. Jūs esate moteris politikės. Aš kaip komisijos narė negaliu kalbėti apie politikoje dirbančias moteris. Tai yra politinis dalykas. Žinoma, aš pati e, priklausau politiniai partijai, tačiau dabar esu komisijos narė. Taigi mes, komisijos nariai, galime tam kažko imtis e, savo viduje. Ir mes lab, žengėme labai sąmoningą žingsnį. Taigi moteris vadova, einančios vadovaujamas pareigas. 95 metais tokių moterų buvo 4 procentai. 2009 metais jų buvo 22 procentai. Taigi nuo 4 procentų iki 22 procentų per 15 metų. Vidurinės grandies pareigose moterų skaičius padvigubėjo. Iki 2014 metų komisijoje 25 procentai vadovaujamųjų postų priklausys moterims. Taigi matote, kad mes kasdien darome pažangą. Ir tai reiškia, kad 30 procentų e, asmenų, kurie pakeisi pensiją išeinančius darbuotojus, bus moteris. Ir jeigu mes tai darysime sąmoningai, tada susidursime su kita problema, su kuria susiduriu aš savo direktorate. Kai man teko formuoti savo direktoratą, 80 procentų moterų užėmė vadovaujamas pareigas, o 70 procentų užėmė vidu, vidurinės grandies pareigas. Tai reiškia, kad man jau reikia vyrams skirtų kvotų. Žinoma, negalima šito nereiktų per daug perdėti, tačiau tai rodo, kad galima rasti moterų, jeigu tik jų ieškome. Direktyvos 19 straipsnis yra užblokuotas ir nematau jokių galimybių jį atblokuoti, nes e, jam patvirtinti reikia vienbalsiškumo ir kai kurios didelės valstybės narės tikrai to nenori. Kas kart, kai lankausi valstybėse narėse, kalbuosiu su ministrais, dėja niekas nesikeičia. Taigi, ieškodama išeities, svarstau galimybę E, sutelkti dėmesį į vieną grupę, tai yra žmonės su negale ir ketinu pateikti pasiūlymą dėl e, teisės akto skirto žmonėms su negale. Galbūt čia galėtume pasiekti pažangos, tačiau, manau, dėl 19 straipsnio niekas nepasikeis dėja. Good. Ačiū. Dabar žodis poniai Sinklė. Um, Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Aš tikiuosi, kad mes visos, visi sutarėme, jog norime, kad darbo užmokestis vyrams ir moteriams nesiskirtų ir kad taip užtikrintumėme lyčių lygybę. Bet kaip to pasiekti? Jungtinėje karalystėje 1970-aisiais buvo patvirtintas e, vienodo darbo užmokesčio įstatymas. Tai mes buvome pirmoji valstybė tą padariusi iš išsivyščiusių valstybių prieš prisijungiant prie Europos Sąjungos. Bet žinoma, praėjus 41 metams nevienodai darbo užmokesčiai išlieka. To, ne, to klausimo nepavyksta išspręsti vien įstatymais, reikia ir tam tikrų socialinių sąlygų, socialinės aplinkos. Nesiniai Europos Teisingumo teismas prieėmė sprendimą, paskelbė nutartį dėl automobilių draudimo. Ir tai yra pavyzdys, ko, ką, ką blogo gali, kokių netinkamų rezultatų gali duoti perteklinis reglamentavimas. Juk draudimo bendrovės nesumažins įmokų vyrams, jas, jos tiesiog padidins moterims draudimo įmokas moterims. Ir krizių laikais mes baudžiame paprastus žmonės, ypač moteris, priminėdami visokius teisės aktus. Taigi, tai duoda nepakidaujamų rezultatų, priešingų nei mes norime. Kalbant apie kvotas, noriu užduoti štai kokį klausimą. Ar komisija mano, kad reikia priminėti teisės aktus ir jais sukurti aukas. Juk kvotos yra pozityvi diskriminacija, o diskriminacija reiškia aukas. Mes turėtume reikėti priešintis bet kokios rūšės diskriminacijai, nes diskriminacija neišvengiamai sukuria aukos situaciją. Ir aš to ir baigsiu. Ačiū. Tak. Nu måste jag... Ačiū. Norėčiau Jums priminti, kad susitikimas turi baigtis 10 po 11, nes ponė Reding turi išeiti 10 po 11 ir kalbėtojų sąraše dar yra nemažai norinčių užduoti klausimą. Taip pat ir aš pati ir baiminuosi, kad nebeteks, man neteks kalbėti. Toliau ponė Bavra, ponė Figureido. Ir paprašysiu ponios Reding grįžti į komitetą kad, kad, ats, kad aps, aptartume klausimus, į kuriuos šiandien nebus laiko atsakyti. Tikiuosi, kad kolegos supras tokį siūlymą, nes būtina baigti 10 po 11. Taigi, ponia Bauer ir ponia, ponia Figureido. Prašau. Thank you so much, really. Ačiū. Turiu porą trumpų klausimų. Ir Tikrai džiugu Jūs čia matyti šiandien. Ar Jūs manote, kad laisvanoriškų pagrindų galime pasiekti skaidrumo, turint omeny, kad priimti teisės aktai, praeisame amžiuje priimti teisės aktai yra neveiksmingi, jie nepadeda pasiekti mūsų tikslų. Toliau. Uh, kokia yra lygybės, lygybę užtikrinančių institucijų situacija. Nes man atrodo, kad tos institucijų, tų institucijų statusas skirtingose valstybėse narėse yra labai skirtingas. Ačiū. Tak, Mrs. Bauer, o, Mrs. Ačiū, ponė Bauer. Dabar ponė Figurydo. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir Jums, komisarė. Buvo užduota jau daug klausimų. Aš noriu tik tai išsakyti vieną pastebėjimą. Kalbant apie motinystės ir tėvystės atostogas, parlamentas patvirtino dokumentą šiuo klausimu. Ir aš. Ir man atrodo, kad parlamentas išreiškė didžiulę paramą ir, ir tą reikėtų tokia pozicija reikėtų pristatyti taryboje. Manau, jūs turėtumėte pasinaudoti galimybėmis daryti spaudimą tarybai. Žinoma, atsakas į galimą daromą spaudimą. Na, <coughs> žiūrėsime, koks atsakas būtų, tačiau mes turime imtis visų veiksmų, kad pristatytumėme savo poziciją, kad ji būtų išgirsta ir suvokta. Reikia didesnio šios problemos matomumo, reikia apie tai kalbėti valstybėse narėse. Reikia kalbėti apie tai, kad priešinamas šio dokumento tolesniai pažangai. Tikrai gerai, kad jūs esate čia šiandien, nes mes galime aptarti kokio atsako tikimės ir kokių atitinkamų veiksmų paskui būtų galima imtis. Toliau, diskriminacija darbo vietoje. Kalbame ne tik apie darbo užmokesčius skirtumus, ne tik apie tiesioginę diskriminaciją. Komitetą norė Rita Thompson minėjo dar vieną rimtą problemą, kurią sukėlusi nemažai kartų. Tai yra moterų atliekamo darbo vertinimas moterų pasirenkamos profesijos ir veikla, kurią jos vykdo, nėra vertinama taip, kaip turėtų būti vertinama. Ir reiktų nedelsiant imtis šio klausimo. Mums reikia pasitelkti jau egzistuojančius metodus ir siekti, kad moterų darbas būtų tinkamai įvertintas. Komisija turi pasinaudoti jai prieinamomis priemonėmis ir turi kelti šį klausimą. jos taip pat, ji taip pat turėtų užtikrinti, kad bendrovėse atsirastų už lygybę atsakingi valdybų nariai. Ir reiktų panašių iniciatyvų kaip e, Equal iniciatyva. Yra įkurtas lyčių lygybės institutas, gal galima jį pasitelkti, pasinaudoti kitomis priemonėmis, bet bandykime daryti įtaką, imkime priemonių, kad ir kad tas klausimas būtų keliamas. Moteris susiduria su, daug, su diskriminacija įvairiausiais būdais, o moteris skursta dėl to, kad jų darbo vietos yra neapsaugotos, dėl to, kad jos gauna labai prastą atlyginimą. Manau, kad jūsų balsas šią temą turėtų būti girdimas. Ačiū, sako pirmininkė, dabar žodį suteikiu poniai Reding atsakymams, taigi tai bus paskutiniai tai yra paskutiniai klausimai. Aš apgalės tą atsiprašau visų, kurioms, kurie neturėjo galimybės užduoti klausimų. Tikiuosi, kad dar bus galimybių susitikti su ponė Reding komitete ir pratesti mūsų diskusiją. Prašau, ponė Reding. You, Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti kiek manoma objektyviau į klausimą, pavyzdžiui, dėl draudimo. ši nutartis atskleidžia pagrindinių teisų hartijos svarbą. Kaip priimant <clears throat> teisės aktus Europos lygmenių. Kasgi tame teismo sprendime pasakyta? Ten pasakyta, kad atitinkamos draudimo įmokos, jeigu jos nustatomos tik lyties pagrindų, to, to nebegali būti tokie metodai nebegali būti taikomi. Pavyzdžiui, automobilių draudimas. E, e, vyrai moka daugiau to, kad jie yra vyrai, o, mo, o gyvybės draudimo atveju moteris moka mažesnės įmokas dėl to, kad jos yra moteris. To, tokia situacija nebegali tęstis, nes reikia atsižvelgti į konkrečią riziką siejamą su konkrečiu asmeniu, o ne nustatinėti įmokas, uh, E, lyties pagrindu, atsižvelgiant tokius veiksnius, reiktų atsižvelgti tokius veiksnius kaip svoris, amžius, e, asmens lygos istorija, individualius veiksnius, į kuriuos galima atsižvelgti, o ne į asmens lytį. Ir šiam sektoriui suteikiamas laikotarpis iki 2012 galo prisitaikyti prie uh, įvesti šios pakeitimus ir šių metų rugsėjo mėnesį aš susitiksiu su draudimo bendrovių vadovais ir kalbėsime apie, skai, apie priemonių skaidrumą ir proporcingumą. E, Turiuomenį priemonės, kurios bus parengtos ir kurios turėtų užtikrinti pusiausvyrą. Apie kvotas. Jau keletą kartų sakiau, kad kvotos nėra panacėja, jos gali būti tiksl, jos gali būti priemonė, bet ne tikslas, kitaip mes nieko nepasieksime. Žinoma, susijęs svarbus yra pusiausvros principas, nes teisingumo teismas e, reikalauja, kad visi veiksmai būtų teisėti. Taip pat turime atsižvelgti į teisingumo teismo precedentų teisę dėl vyrų ir moterų lygybės. Ir būtent tuo pagrindu dirbu su teisininkais, siekdama užtikrinti, kad kvotos būtų paremtos tvirčiausių įmanomo teisinių pagrindų, jeigu bus pasirinktas kvotų kelias. Tėvystės tai atostogos. Kaip žinote, komisija nemano, kad tėvystės atostogos turėtų būti įtrauktos į nieščių darbuotojų direktyvą. Ten kalbama apie sveikato ir saugą. Tačiau yra nauja tėvystės direktyva ir nusprendėme įvertinti bet kokių galimų naujų priemonių susijusių su tėvystės atostogomis E, poveikį, finansinį poveikį. Taigi, jeigu būtų imtasi teisėkuros priemonių, kaip žinote, komisija privalo atlikti poveikio vertinimą prieš teikdama pasiūlymą dėl bet kokios direktyvos ar reglamento turi, ver, turi, turi vertinti galimą socialinį tokių pasiūlymų poveikį ir komisija privalo jį atlikti prieš uh, primdamas sprendimą teikti pasiūlymą. Toliau e, tolesnis motinystės atostogų klausimo svarstymas. Šokti tango reikia dviejų. Ir šiuo atveju šiame tango šokyje jūsų partneris yra ne komisija, o taryba. Na taigi, bandykite šokti su taryba, tie galėčiau pasakyti. Ordföranden, Mrs Redding, jag... Aš dėkuoju komisijos nariai, poniai Reding. Dabar galėčiau pasakyti, kad pagal pirminę darbo tvarkę turėjom šioms diskusijoms turėti pusantros valandos tačiau turėjome sutrumpinti šį laiką iki valandos 15 minučių. Tikrai labai apgailestauju dėl to ir apgailestauju, kad daug kolegų neturėjo galimybės uh, pasisakyti, užduoti klausimus. Valanda ir 15 minučių yra labai trumpas laikas aptarti tokius aktualius klausimus su atsakinga komisijos nare. Taigi mes ieškosime kitų galimybių vėl susitikti su komisijos nare ir pratesti šias diskusijas. O dabar noriu jai padėkoti už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį ir dalyvavo mūsų diskusijose. Toliau mūsų darbo tvarkėje dar turime porą klausimų. Tai yra ponios Kratsos pranešimas visų pirma dėl moterų ir vadovaujamų pareigų verslo srityje. Šiame pranešime taip pat yra kalbama apie daug klausimų, kuriuos tik aptarėme ir mūsų diskusijose su komisijos nare ponė Reding. Taigi dabar turime dar vieną galimybę toliau diskutuoti šios klausimus. Paprašysiu visų pirma ponios Kracijos pristatyti šį klausimą ir iš karto suteikiu jai žodį. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, η, η έκθεση στο, το σχέδιο έκθεση το οποίο συζητάμε. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie pranešimo projektą, kurį reikėtų vertinti taip pat ir mūsų tik įvykusių diskusijų su komisijos vicepirmininkė ponė Redin kontekste. Turėtumėm galvoti plačiau apie tai, kaip padidinti moterų užimančių vadovaujamas pareigas e, įmonėse skaičių ir pranešimo projekte aš aiškiai išdėščiau tai, kad tai yra didžiulis iššūkis, kurio įveikimas užtikrintų didesnį teisingumą visuomenėje ir geresnį moterų teisių įgyvendinimą. Juk vadovaujamės visų paketų vertybių, kurios yra labai svarbios mums Europoje. Taigi pranešimo projekte aptariu dabartinę moterų padėtį, kokia yra situacija Europoje, tarptautinėse bendrovėse, kiek yra moterų mm, įmonių valdybose ir patariamosiose tarybose, Taip pat bandau siūlyti, kaip galėtumėm situaciją gerinti, ką galėtų pačios įmonės padaryti, ką galėtų padaryti moterų įvairūs tinklai, kokias visuomenės informavimo priemonės būtų galima panaudoti, didinant visuomenės informuotumą šiais klausimais, ką pačios moteris galėtų nuveikti aktyviai keisdamosis patirtimi kurią jos yra įgyjusios įvairiose įmonėse. Ir čia šiuo klausimu yra žengta pozityvių žingsnių, tačiau dar nematome realiai įtikinančių priemonių, kurios leistų mm, realiai pakeisti situaciją. Taigi dar reikia daug ką nuveikti. Yra nemažai įmonių, kurios yra mm, prieimusios politinius sprendimus. Yra taip pat ir privalomų teisinių nuostatų. Jeigu tos E, teisinės nuostat, jeigu tokios ryties teisinės nuostatos yra patvirtinamos, įmonės prisitaiko prie situacijos ir e, įmonės imasi reikiamų iniciatyvų. Pavyzdžiui, Norvegijoje 2004 metais buvo priimtas atitinkamas įstatymas ir šiandien galima pasidžiaugti teigiamais rezultatais. Dabar sprendimų priimimo postuose įmonėse yra daug daugiau moterų. Taip pat galime pasidžiaugti ir gerėjančią situaciją kai kuriuose ES valstybėse narėse, pavyzdžiui, Ispanijoje arba pastaruoju metu Prancūzijoje. Taip pat ir Italijoje, Vokietijoje vyksta diskusijos šiais klausimais. Čia taip pat buvo galvojama, pavyzdžiui, apie tai, kad gal reikės įvesti kvotas tiek federalinių, tiek žemių lygmenių. Pavyzdžiui, Bavarijos ministrė yra ėmusi atitinkamų iniciatyvų ir aišku, kad visa tai rodo, kaip svarbu yra informuoti žmonės šiais klausimais, kad jie suprastų, kokia yra situacija ir kokių realių paskatų reikia, kad pagerėtų moterų atstovavimas įmonėse, kad moteris galėtų realiai prisidėti prie sprendimų prieimimo. Pranešime aš pateikiu keletą minčių, kaip būtų galima šį dinamišką pasikeitimą, šios poslenkius perkelti iš nacionalinio lygmens į europinį lygmenį. Galvoju apie įvairius dalykus, pavyzdžiui, teisinės nuostatas, įmonių iniciatyvas įmonių kultūros keitimą per atitinkamas savas iniciatyvas. Uh, Mm, pateikiu minčių apie įvairią praktiką tiek iš teisinės bazės požiūrio taško, tiek iš įmonių pusės, kokiu iniciatyvu buvo imtasi. Požiūris, kuriuo vadovaujamasi, tikrai žada geras perspektyvas. Komisija ketina šioje srityje Mm, daug nuveikti, kaip kad tik ką girdėjome iš komisijos narės Reding. Ketinama pasitelkti taip pat ir suomenės informavimo priemonę, žiniasklaidą. Svarbiausia, kad neprarastumėm to dinamizmo, kad stengtumėmės jį sustiprinti ir išplėsti, perkelti aukštesnį lygmenį. Pranešime sakoma apie tai, kad reikia tartis su įmonėmis, kai yra galvojama apie tokias iniciatyvas. Neužtenka vien tik tai pateikti gerų pavyzdžių. Taip, yra gerų iniciatyvų, tačiau jas reikia išplėsti, kad jos būtų visą apimančios. E, įmonės turėtų suprasti, jog jos turi toliau keisti situaciją, prisidėti prie tos dinamikos, nes moteris gali labai mm, teigiamą indėlį įnešti į įmonių gyvenimą ir įmonės pačios jau yra pamačiusios, kad e, iš moterų išeina puikios vadybininkės. Taigi jos gali. Taigi jų indėlis gali būti labai didelis uh, jos gali prisidėti savo kompetenciją. Be abejo, reikia nepamiršti moterų švietimo ir ūkdymo, tačiau reikia nepamiršti to, kad moteris puikiai ieško kompromisų, formuoja konsensusą, prisėda prie mm, personalo įvairovės užtikrinimo ir taip toliau. O tai yra labai svarbu, norint užtikrinti Europos konkurencingumą tarptautinėje arenoje. Tačiau visų pirma, reikia, kad įmonės suprastų e, šiuos dalykus. Reikia nubriežti aišku kelią ir mums reikia aišk... į aiškius tikslus orientuotų programų. Aišku, kad e, mes siūlysime iniciatyvų europinių lygmenių, nes vienoms įmonėms tai padaryti bus sunku. E, labai svarbu nustatyti aiškiai pamatuojamus ir privalomus tikslus. Pranešime taip pat sakoma, jog svarbu pripažinti ir tai, kad uh, valstybės narėse uh, verslos ryties kultūra yra skirtinga, tradicijos, uh, įpročiai yra skirtingi. Mm, be abejo, yra e, tokių sričių, kur moterų vadovavimuose pareigose yra daugiau, tačiau yra ir tokių sričių, kur e, įmonėse dominuoja e, vyrų vadovų kultūra, pavyzdžiui, ypač transporto srityje, tai matome. Taigi svarbu galvoti apie tos vadovavimo kultūros keitimą, bet reikia nepamiršti ir teisinės bazės pakeitimų. Uh, Be abejo, valstybėse narėse ir bendra įmonių struktūra gali būti labai skirtinga, valdybos gali labai skirtis, todėl mūsų požiūris turi būti labai pamatuojamas ir gerai pasvertas. Pavyzdžiui, jeigu mes nustatysime 30 procentų tikslą, kad 30 procentų moterų turi būti vadovaujamosi pareigose. Vienoms valstybėms tą tikslą gali būti lengviau pasiekti, tačiau kitoms valstybėms, kuriuose tik 6 procentai moterų yra vadovės, gali būti gan sunku tai padaryti. Taigi, um, reikia tai turėti omenyje, kai nubrėžėme tikslus ir reikėtų galvoti ne vien tik tai apie moteris valdybo, įmonių valdybose. Reikia galvoti apie visą moterų karjerą įmonėje. Visas karjeros pakopas neturėtumėm mm, sudaryti sąlygų įmonėms e, pasinaudoti tuo kaip pretekstu, kad, e, pavyzdžiui, moteris tik tai būtų pakviečiamas kažkur tai iš išorės, jau e, tik tai į pačias aukščiausias vadovavimas pareigas į valdybas, pavyzdžiui, nesukuriant joms palankių sąlygų daryti karjerą įmonėje. Labai svarbu, kad būtų pripažįstamas visas indėlis per visą darbinį gyvenimą moterų, kurios palaipsniui daro karjerą įmonėje. Taigi labai svarbu, kad moteriams būtų sudarytos galimybės užimti pareigas visose pakopose, kad būtų pripažįstamas moterų darbas palaipsniui kylant karjeros laipteliais iki aukščiausių pareigų toje įmonėje. Čia yra labai svarbios, aišku, ir politinės iniciatyvos. Bet dar kartą norėčiau akcentuoti, jog požiūris turi būti subalansuotas. Labai svarbu, kad ir moteris, ir vyrai a, būtų pripažįstami dėl jų kvalifikacijos ir a, kompetencijos būtų svarbu galvoti apie mm, pareigas, kurios būtų būtent numatomos moterims, kad, kad joms būtų paliekama vietų valdybose, kad nebūtų taip, jog visos viet, pozicijas užimtų vien vyrai. Labai svarbu būtent, kad požiūris būtų subalansuotas, kad būtų taikomos priemonės, skatinančios keisti situaciją įmonėse ir už jų ribų. Uh, Turime siekti aiškių, apčiuopiamų rezultatų, kad moteris tikrai būtų pajėgios ir turėtų galimybę užimti vadovavimas pareigas. Dėkuoju poniai Kratsa, suteiksiu žodį poniai Kosta. Ačiū pirmininkė noriu atsiprašyti, man greitai teks išeiti, tačiau noriu trumpai pakalbėti apie ponios Kratsa pranešimą. Mano nuomonė jis yra puikus ir labai pritariu jos pastarai pastabai, kur dėl to, kad svarbu, kad moterų būtų įmonių valdybose, tačiau tai neturi būti pretekstas nepaukštinti asmenų iš įmonės vidaus. Ir manau, kad mažos ir vidutinės įmonės tikrai nenorėtų, kad nenorėtų kviestis į valdybas žmonių iš išorės. Mano nuomonė, šis pranešimas sulaukė daug dėmesio, apie jį užsiminė ir komisija, komisijos narė. E, Įmonių valdysena, valdymas tampa vis svarbesnė tema, ją gilinasi ir IMKO komitetas. Taigi šis pranešimas apie moterų integravimą į įmonių sprendimų prieimimo procesą yra labai svarbus. Žinau, kad pastarai kartą balsuojant mm, pranešimas buvo nepatvirtintas, nes pritrūko tik vieno balso. Labai svarbu užtikrinti, kad suprasti, kad viena iš kliučių, kodėl moteris nėra paaukštinamos ir nepatenka į įmonių valdybas, yra ta, kad moteris dažnai yra savarankiškai dirbančios darbuotojos. O apskritai, žvelgiant į įmonių struktūrą, manyčiau, kad reikėtų tam tikro elgesio kodekso arba sukurti Europos mėlynosios vėliavos sistemą. Įmonės turėtų turėti socialinės atsakomybės kodeksus ir šeimoms taikyti šeimoms palankę politiką. Taip pat reikėtų nuolat kalbėti ir apie moterų testinį profesinį mokymą, kad jos galėtų kilti karjeros laiptais. Tai yra labai svarbu socialinėje ekonomikoje. Pelno nesiekiančios e, organizacijos, asociacijos taip pat neturi daug moterų valdybose, o moterų dalyvavimas turi būti skatinamas. Dar norėčiau akcentuoti, kad svarbu didinti vadovaujamas pareigas užimančių moterų skaičių ir žiniasklaidos bei komunikacijų bendrovėse. Nes moteris kūrybiniuose sektoriuose ir reklamos sektoriuose yra vertinamos tam tikrų būdų. Turiu pasakyti, kad moteris žiniasklaidoje kartais ir e, vaizduojamos tiesiog grotesti, groteskiškai, tai pavyzdžiui yra Italija. Ir jeigu pažiūrėtume į šių tokių vaizdų santykių su valdybose dirbančių moterų skaičiumi, tai daug ką mums pasakytų. <coughs> yra skiriami Europos, yra skiriamos ES lėšos moterų verslumui skatinti. Mačiau šios ryties labai įdomių pavyzdžių. Moteris e, jau daugiau dirba valdybose, įskaitant ir moteris imigrantės. Manau, apie tai reikėtų pakalbėti ir pranešime. Dėkoju, poniai Kosta. Dabar ponė Českova. Aš esu šešėlinė pranešėja, rengiant šį pranešimą. Aš turiu nemažai statistikos, skaičiau nemažai studijų ir pastebėjau, kad Čekijoje vadovaujamas pareigas įmonėse užimančių moterų skaičius yra tik 9,5 procento. Tai yra labai nedidelis skaičius. Esu įsitikinusi, kad pagrindinė šio dalyko priežastis yra seniai įsigalioję stereotipai, kad moteris yra atsakingos už šeimą ir turi atsisakyti darbo. Pateiksiu trumpą pavyzdį. Vakar mačiau viename čekų interneto puslapyje vykstančias diskusijas ir ten buvo sakoma, klausimą, kaip aš galiu būti Europos parlamento narė, jeigu neturiu vaikų. Taigi yra labai įvairių stereotipų ir jie turi tam tikrų padarinių. Ir vienas svarbiausių padarinių kaip tik ir yra vadovaujamas pareigas valdybose dirbančių moterų skaičius. turiu pasakyti, kad vyrai turi daugiau laiko ir iš esmės pagrindinė sąlyga dirbti valdyboje yra dirbti 24 valandas per parą. Būtent taip aš suprantu šią temą. Ir čia ir slypi pagrindinės problemos. Kai dėl pranešimo norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerą pranešimo projektą. Ypač norėčiau pakomentuoti trečią punktą. Aš jame išvelgiu problemų. Iš savo patirties žinau, kad vyrai dažnai priima vadovavimas pareigas kaip garbingas garbės pareigas. Manau, kad šį dalyką reikėtų paminėti. Toliau 4C. Ten sakoma, kad reikia sukurti sąlygas tėvams derinti asmenį ir profesinį gyvenimą. Ir man kyla klausimas, ar neturėtume pasakyti, kad čia svarbiausias dalykas yra vaikų priežiūra, ypač turiu galvoje labai mažų vaikų priežiūra. Galbūt galėtume aiškiai pasakyti, kad um, geriausias būdas suteikti pagalbą tėvams būtų įmonių vaikų darželiai. Galbūt taip mes geriau, geriau, taip geriausiai būtų paremti vadovavimas pareigas užimantis tėvai. Toliau pranešime daug kalbama apie ekonominės teisės sąlygas valstybėse narėse. Minima daug aspektų, bet manau, kad reikėtų išplėsti pranešimą ir pasakyti, kad kiekviena valstybė narė turi savo, priima priemonės vadovaudomasi savo teisės, teisinių pagrindų, šioje srityje nėra suderinimo. Galiu pateikti pavyzdį. Čekijoje vadovai, įmonių valdybos priežiūros institucijos turi skirtingas funkcijas ir veikia pagal skirtingus teisinius pagrindus. Todėl, manau, svarbu aiškiai apibriežti, ką turime galvoje, vartodami žodį įmonės. Reikėtų pateikti įmonių apibriežti kad galėtume atsižvelgti į įvairiose valstybėse narėse egzistuojančią situaciją. Mes turime įvairios statistikos, įvairių kriterijų. Galbūt vertėtų šešėliniams pranešėjams dar kartą susitikti ir aptarti, kaip šiais laikais būtų galima aiškiai reglamentuoti šią sritį, kaip būtų galima nustatyti aiškės standartizuotas gairias įmonėms. Užuot tiesiog sakė, kad įmonių valdybose turi dirbti tam tikras moterų skaičius. Ačiū poniai Českovai. Tänan, proua president. Ka mina olen... Ponia Ovir. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat esu šešėlinė pranešėja. Rengiant šį pranešimą, aš jį perskaičiu keletą kartų, man jis tikrai patinka. Ir tikrai sunku dar kažką pridurti šiame pranešime, nes visi aspektai jame puikiai aptarti. Neseniai Davos, Davoso kurorte, kur įvyko pasaulio vadovų susitikimas, ir buvo atstovaujamos e, pirmaujančios pasaulio kompanijos. Man džiugu, kad rengiant šį pranešimą šie įvykiai sutapo ir kad ir tai mums tikrai suteikia vilties, jog e, Pranešime keliami tikslai užtikrinti, kad, mot, kad daugiau moterų būtų įmonių valdybose, kad šis tikslas bus pasiektas. Bet norėčiau pakalbėti apie politinę elitą mūsų šalių vyriausybės. Mano šalyje prieš savaitę įvyko parlamento rinkimai. dabar vyksta koalic... darybos dėl koalicijos, formuojame vyriausybę. Ir mes mums galbūt pavyks užtikrinti, kad dvi moteris taptų ministrėmis vyriausybėje ir tai užtikrintų 10 procentų moterų vyriausybėje. Mm, žinoma, tos moteris taptų viena iš jų kultūros ministre. Ir tai yra sritis, kuri tikrai kenčia finansinės krizės laikotarpiu. Žinoma, šiuo laikotarpiu ne, nebus lengva gyvendinti šiame pranešime išdėstas puikies mintis ir pasiūlymus. Aš turiu klausimą komisijos nariai, klausdama, ar bus akcentuotos teisinės nuostos, ar bus iškeltos tos teisinės nuostatos, kurių pagrindų galima reikalauti, kad valstybės narės įgyvendintų tai, ką jos privalo įgyvendinti. Ir aš konstatuoju, kad, na, bėgant laikui mes keliame šį klausimą, tačiau žinome, kad kvotos nėra vienintelė priemonė ir įrankis. Daugybė kitų priemonių taip pat buvo mm, išvardintos, pristatytos, kurias galima pasitelkti, nes jeigu naudosime tik kvotas, kaip yra kai kur, tai uh, na tai nebūtinai bus geriausias sprendimas. Dar kartą dėkoju pranešėjai ir aš tikiuosi, kad mes patvirtinsime gerą dokumentą ir kad jo dėka viskas reikalai pasistumės ir mano šalyje. Ačiū, ponė Bastos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti ponę Kratsą parengus šį pranešimą. Ir norėčiau perskaityti ponios Moran Šatie žinę. Ji prašė manęs tą tekstą perskaityti jos vardu, nes jos ji negalėjo ateiti posėdį kadangi jie dalyvauja posėdyje, kito komiteto posėdyje. Taigi, poni, norėčiau pasakyti poniai Kratsai, kad ji puikiai padirbėjo apibendrindama uh, moterų dirbančių sprendimus priimančiose struktūrose, įmonės ir valdybose padėti ir kad aptarti visi mums rūpintis klausimai. Iš tikrųjų, yra, moteris nėra tinkamai atstovaujamos tokiuose struktūrose ir situaciją reikia keisti. Sprendimą pristato ir pranešė ir aptarė kitos kolegės ir svarbiausias dalykas - užtikrinti, kad būtų daugiau galimybių derinti geriau šeimos ir, e, kad, ir profesinį gyvenimą, kad moteris būtų ska, skatinamos siekti karjeros, kol pasiektų aukščiausią postą. E, toliau rekomendacijos. Manau, kad pranešėjos pasirinktas požiūris yra tikrai labai subalansuotas ir tinkamas. Ir kaip ir komisarė siūlė, uh, siūlyčiau pradžioje nereikalauti verslo pasaulio imtis papildomų priemonių, tiesiog taikyti, sekti pažangiosios praktikos pavyzdžiais, bent jau pradžioje. Manau, kad tai yra labai logiškas požiūris. Ir jei pažangiosios praktikos pavyzdžiai nepadės pasiekti mums, mm, mes, mums e, mūsų siekiamų tikslų rezultatų, tuomet mm, kvotos būtų paskutinio poveikio priemonė, bent jau laikinai. Norėčiau padėkoti poni Kracijai už tai, kad jos e, požiūris šiuo klausimu yra tikrai puikiai suformuluotas. Dabar perskaitysiu ponios Moranšatie žinę. Norėčiau pasveikinti ponę Kratzer ir padėkoti jai už puikų darbą. Tai man atrodo, jis atitinka mūsų siekius ir tendencijas įvairiausiais klausimais. Visų pirma, valstybės narės turi e, investuoti į jaunų merginų ir moterų švietimą, kad jų karjera nesibaigtų tik tai išsilavinimu. Uh, kokia visuomenė gali savo leisti atsisakyti 50 procentų žinių ir 50 procentų savo darbo jėgos, ypač e, ekonominės krizės laikotarpiu. Taigi, todėl reikia imtis konkrečių pastangų ir paraginti, paskatinti moteris e, siekti atsakingų postų. Antras dalykas. E, įmonės vykdančios moterų ir vyrų lygybės politiką ir palaikančios užtikrinančios moteriams galimybę e, užimti vadovaujančius postus geriau e, išsilaiko krizės laikotarpiu. Ir mums visiems tai naudinga, mes visi iš to laimame. Trečia, aš norėčiau šimtų procentų palaikyti ponios Krasos siūlomas priemonės. Man ypač patiko, aš bevelčiau, kad moteris turėtų galimybę e, būti pripažintos dėl savo pasiekimų ir savo kompetencijos. Tačiau taip pat turiu pabrėžti, pripažinti, kad jeigu mums nepavyks įgyvendinti mūsų tikslų, e, mes turėtumėme, e, mes nepasieksime pažangos. Ir norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pasiūlymus, kuriuos aš palaikau ir norėčiau pabrėžti, kad e, mums reikėtų imti, eiti tą pačią kryptimį ir valstybę viešosiose valstybės valdymo institucijose. Ačiū dabar žodis poniai Materai. Ačiū ponė pirmininkė. Aš visiškai palaikau. Aš visiškai suprantu, kodėl ponė Kratsa parengė šį pranešimą. Tai yra puikiai parengtas pranešimas, labai aktualus šiandien ne tik Europos parlamente, Europos Sąjungoje, bet ir atskirose narėse, pavyzdžiui, Italijoje, nes šiandien Italijos senatas balsuos dėl mm, teisės projekto, dėl moterų dalyvavimo e, įmonių valdybose privačiame ir viešajame sektoriuje. Todėl norėčiau pasiūlyti poniai Kratsi štai ką. Siūlau būti ryštingesnėms. Ir noriu paklausti, ar jį pritartų siūlymui taikyti ad hoc e, ad hoc mokesčių politiką, kurios dėka moteris taptų, galėtų pasiekti daugiau į, į, įmonėse. Ir, kaip buvo paminėta, labai svarbu sudaryti galimybės moteriams derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Ir, pavyzdžiui, 2010 strategijoje siūloma e, įgyvendinti eksperimentinius projektus ir, ir taip žiūrėti, aiškintis, kaip geriausiai moteriams galima sudaryti galimybės derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Eh, Ačiū. Aš pati į save įrašiau į kalbėtojų sąrašą. Noriu pasakyti, kad aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Taip pat noriu padėkoti Proni Kratsai už jos pranešimą, nes Man atrodo, kad jame pasirinktas labai tinkamas požiūris, jis yra išsamus ir kaip šešėlinė pranešėja noriu pasakyti, kad neaptikau jokių sričių aspektų, kur, kur, kuriuos dar reiktų stiprinti. Taigi, pranešime viskas aptarta. Bet palaukime, kaip vyks tolesnės diskusijos ir pasižiūrėkime, ar reikės tobulinti šį pranešimą. Taip pat noriu pasveikinti ponę Kratsą, nes būti to pranešėję tokiu, tokia tema yra didelė garbė. Tai yra politinė aktualija, ši tema yra politinė aktualija daugelie valstybių narių, yra, vyksta daugybė diskusijų. Ir vykstant diskutuojant šį klausimą e, iškyla ir kitų, į viešumą kitų su lygybė susijusių klausimų. Iš tikrųjų, mes atkreipiame dėmesį į moterų kompetencijas ir įgūdžius ir į galimybės, kurios turėtų būti jiems, joms prieinamos. Ir dabar daug kalbama apie tai, ar įmonėms ekonomiškai apsimoka turėti daugiau moterų uh, vadovaujančiose postuose bei valdybose. Manau, kad tai yra labai svar, svarus argumentas, nes moter, nes e, kompetitingos moteris reikalingos įmonėse. Tai duoda gerą ekonominį poveikį. Dar vienas argumentas, kurį galime pasitelkti. Lygybė bendrai ir lygybė įmonėje taip pat yra svarbus dalykas lygybė yra žmogaus teisė. Vyrai ir moteris turi turėti tas pačias galimybės. Taigi, manau, kad tai yra papildomas svarus argumentas. Iš tikrųjų, įmonėms apsimoka turėti daugiau moterų svarbiose postuose. Dažnai kalbame apie su lytimi susijusius stereotipus, kad dažnai moteris ir vyrai na, suvokiami kaip priklausantis dviem skirtingoms grupėms. Tačiau reikia kovoti su tais stereotipais. Reikėtų pozityvesnio požiūrio į lygybės aspektus. Buvo minėtas trečias pranešimo punktas, kuriame ponia Kratsa sako, jog reiktų ne tik suteikti moteriams tapti garbės vadovėmis, kad, bet tik daugybė vyrų sutink, priima tokius titulus. Ir moteris turėtų būti skiriamos į tuos postus dėl to, kad jos e, yra, dėl to, kad jos gali užimti tą postą, dėl jos gali susidoroti su e, tokiame poste tekančiais uždaviniais. Aš manau, kad kvotos yra būtina priemonė, kad pakeistume dabartinę padėtį, nes nemanau, kad dabartinė padėtis yra gera 97 procentai didžiųjų įmonių vadovų yra vyrai. Tai tikriausiai reiktų daryti išvadą, kad kažkas čia yra negerai. Ir tik 3 procentai moterų gali, geba būti įmonių vadovėmis. Aš nemanau, kad tik 3. Ir kad situacija, man atrodo, kad kvotos yra būtinos tam, kad situacija pasikeistų ir kad čia atsirastų pusiausvyrą. Ir būtent todėl palaikau ponios Gracijos požiūrį. Žinoma, įmonėse viskas turi vykti natūraliai ir jos turimtis veiksmų, tačiau jeigu jos to nedarys, mes imsimės veiksmų ir įvesime kvotas. Taigi dar kartą dėkoju poniai Kracijai už puikiai parengtą pranešimą. Dabar žodžiu suteikiu poniai Vetman. Äh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau labai trumpai aptarti keletą dalykų. Man susidaro įspūdis, kad Čekija ir Austrija yra labai panašios. Dar rinkimų kampanijos metu aš girdėjau, kad suprasta motina kad nesirūpinu savo 16-metę dukra, bet iš tikrųjų a, mano dukrai sekasi puikiai, nežinant mano užimamų pareigų, o stereotipų yra labai daug. Austrijai labai gai, gaius dar yra stereotipas, kad moteris turi sėdėti namuose ir rūpintis vaikais, kad a, tarsi vyrai ir moteris nevienodai sugeba rūpintis, prižiūrėti namus ar auginti vaikus. Aš nenoriu sutikti su tuo. Manau, kad mm, vyrai turėtų prisidėti šioje srityje ir tokiu būdu suteikti galimybės moterims dalyvauti, pavyzdžiui, užim, vadovaujamame darbe. Ir kvotos čia gal galėtų padėti kad realiai situacija būtų tokia, kad būtų 50-50 e, procentų abiejų lyčių. Dabar norėčiau pakomentuoti e, pranešimo tekstą. Visų pirma, trečias punktas. Tikrai nemanau, kad tokie garbės titulai yra reikalingi. Uh, kodėl moteris iš kažkur iš išorės turėtų um, būti skiriamas į tokias pareigas. Ir kitas dalykas dėl, um, iš tikrųjų, dėl karjeros darimo ir dėl to, ką ponė Mateira pasakė, dėl um, mokestinių paskatų paskatų, kurios reikėtų sukurti, pavyzdžiui, skatinant įmonės teikti uh, įmonių, įmonėse lapšelius, darželius, kad moteris galėtų vaikų neskubėti, pavyzdžiui, iš savo darbo, kad galėtų, tarkim, jeigu yra reikalas ir um, padirbėti viršvalandžius ir nereikėtų joms bėgti į darželį ar lapšelį pasimti vaikų. Iš tikrųjų yra daug tokių dar situacijų, kur moteris, net ir turėdamas aukštesnę kvalifikaciją, negauna tokio paties atlyginimo kaip vyrai, o gauna mažesnį. Mes turime akcentuoti būtent tai, kad reikalinga užtikrinti vienodą darbo užmokestį. Aš vis tik įsivaizduoju, kad situacija dar, pakank, dar yra netenkinanti ne tik mano valstybėje, bet ir kitose. Ačiū, ponia Zaborska. Dėkuoju, pekne, pani predsednička. Prvom rade by som. E, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Kracijai už atliktą darbą. Ji pranešimo projekte išdėstė labai svarbės mintis, labai aktualiais aspektais. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į vieną iš tokių aspektų, būtent tai, kas yra pasakyta pranešime. Jeigu nepasirūpinsime, kad tiek vyrai, tiek moteris turėtų vienodas galimybės dalyvauti privačiame ir viešajame gyvenime, nepanaudosime didžiulio potencialo, e, didelio e, talento, kurį mūsų visuomenė turi, nes potencialas čia yra didelis ir nepanaudojamas kol kas. Todėl turime ieškoti realių sprendimų ir pasinaudoti visomis atsiveriančiomis galimybėmis, kad mūsų uh, visuomenė galėtų mm, panau, išnaudoti tą potencialą iki galo. Pone Kratsa kalba apie situaciją kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Ispanija, Vokietija, kitos valstybės, kur uh, galvojama apie kvotas tam, kad moterims būtų geriau atstovaujama įmonėse, ypač įmonių valdymo organuose. Mes kalbame apie 2014 metams keliamus tikslus. Galbūt, jeigu ir ir nepasieksime tų tikslų labai greitai, vis tik tai svarbu, kad būtų žengiama reikiamų kelių. Pone Reding kalbėjo jau apie tai, kad e, jau 2012 metais turėtų būti susitarta, kad daugiau e, moterų būtų vadovavimuose postuose įmonėse. Tačiau net jeigu ir nebūtų susitarta, aš manau, kad svarbu, kad būtų dirbama tam, jog būtų įvyktas pasipriešinimas iš įmonių pusės Mes turime greuti visas kliūtis, kurios dar trukdo moterims um, užimti vadovaujamus postus. Esu tikra, kad priemonės, apie kurias kalba ponia Kratsa ketvirtame punkte, galės padėti realiai pagerinti situaciją ir sudaryti palankesnės sąlygas moteriams prasiveršti įmonėse į aukštesnės E, aukštesnius postus. Pone Kratsa teisingai pažiūrėjo į šį klausimą kompleksiškai ir aš labai tikiuosi, kad jos pranešimas bus palaikytas. Ačiū, sako pirmininkė, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui ponui Heti. Much, madam. Pone Heti, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Kaip uh, komisijos vicepirmininkė ir ponė Reding pasakė, ji tikrai pasiryžusi įtakoti situacijos gerėjimą, ypač, kad daugiau moterų būtų sprendimo prieimimo postuose. Ir kalbame apie naują strategiją dėl vyrų ir moterų lygybės. Mes, komisijos patvirtinta tą strategiją, todėl mes labai sveikiname šį pranešimą, kurį rengia parlamentas. Uh, Norėčiau pabrėžti, jo komisija tiek praeitie, tiek dabar remia taip pat ir per um, finansinės priemonės, per struktūrinius fondus ir įvairias programas būtent um, visuomenės informavimo valstybėse narėse per įvairias uh, programas iš socialinio fondo ir struktūrinių fondų, kaip ir gerbiami parlamentarai apie tai uh, kalbėjo taip pat šiandien. Uh, yra remiama visa ta veikla, kur yra skirta palengvinti um, moterų patekimą į sprendimų prieimimo uh, pareigas, į uh, vadovaujančius postus. Labai svarbu yra pamatuoti, kiek yra judama link tokių tikslų įgyvendinimo. Todėl labai svarbu yra rinkti duomenis šiuo svarbiu klausimu. Kas met bus rengiama ataskaita pagal tuos duomenys, kuriuos mums pavyks surinkti. Štai dabar visai neseniai yra paskelbta ataskaita dėl lyčių lygybės e, vadovavimuose postuose versle. Mes atnešėme keletą egzempliorių, kurie yra prieėjimo. Jeigu pageidautumėt, galima juos paimti ir mes taip pat suteiksime ir papildomas informacijos, jeigu pageidausite. Pirmininkė, ačiū poniai Heti ir dabar ponia Kratsa uh, išsakys baigiamasias pastabas. Gali ικανοποίηση, άκουσα τα σχόλιά σας και θεωρώ μια πολύ καλή προοπτική για την τελική έκβαση το ότι συμμεριζόμαστε και τις γενικές. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms už išsakytas pastabas. Aš suprantu, kad yra palankiai vertinamas pranešimo projektas, jo pagrindinė kryptis. Kaip Rekostas sakė, nors jo salė nėra, labai svarbu pabrėžti, kad kalbame apie o, visus, kas užima vadovaujančius postus įmonėse. Kalbame bendrai apie moterų padėtį ir ką tai reiškia visuomeniai. Ir reikia turėti omenyje ne vien tik tai mažas ar vidutinės įmonės. Bet reikia nepamiršti mažų ir vidutinių įmonių, tai ypač dirbančių socialinėje srityje. Labai svarbu užtikrinti tinkamą moterų atstovavimą. Češkova labai teisingai išryškino e, kai kurios pranešimo e, momentus, pavyzdžiui, trečią punktą kaip sakė ponia Češkova, um, pareigas įmonių uh, vadovybėje turi užimti tiek moteris, tiek vyrai. reikia galvoti ne vien tik tai apie pareigų koncentravimą, kad nebūtų taip, kad um, penki vyrai ar moteris užimtų po penkias pareigas penkiose įmonėse. Reikia būtent turėti galvoti apie tai, kaip sudaryti palankę sąlygas moteriams kilti karjeros laipteliais pačioje įmonėje iki pačių aukščiausių pareigų. Kitas dalykas, ką ponė Češkova sakė, tai yra būtent dėmesys į geresnių sąlygų sudarimą, derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Turime omenyje visų pirma vaikus, mažus vaikus svarbiausia. Ir turime galvoti apie Barcelonos tikslų įgyvendinimą. Mm. Manau, kad įmonės turi suvokti, kokie yra darbuotojų poreikiai Ir reikia galvoti ne vien tik tai apie mažus vaikus, be abejo. A, dėl mažų vaikų galbūt tie poreikiai yra aktualesni, tačiau labai svarbu turėti omenyje bendrą situaciją ir čia šalių teisinė bazė yra labai svarbi. B punkte aš sakau, sakau kad labai svarbu yra įvertinti įvairias situacijas ir regionų specifiką. Yra skirtumų ne vien tik tai tarp valstybių, yra skirtumų ir tarp regionų, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie e, įmonių struktūrą e, ir e, ponia Češkova pageidavo, pageidavo aiškesnių formuluočių, aš labai mielai padirbėsiu tuo klausimu. Pone Ovir kalbėjo apie aštuntą punktą, dėjo salėje taip pat nėra ap, jį kalbėjo apie konkrečius pamatuojamus, pasiekiamus tikslus. Galbūt čia galėtumėm įterpti mm, žodį ir teisinius, teisinė bazė paremtus tikslus. Toliau noriu padėkoti poniai Bastos ir poniai Moran, nors jos ir nėra posėdėje, ji, ji mintimis su mumis. Ačiū už tai. Pane Mateira, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia padėti toms įmonėms, kurios yra pasiryžusios um, mažinti kliūtis moterims. Galbūt galėtumėm dar kartą peržiūrėti formuluotės ir paminėti taip pat ir valstybių narių taikomas ar taikytinas priemonės, kurios leistų mm, sukurti palankesnės sąlygas moteriams dalyvauti darbo rinkoje, ypač mm, padėti joms užimti vadovavimas pareigas. Bertan, jūs labai vertingai pakomentavote trečią punktą Daug kas e, iš kolegų kalbėjo apie trečią punktą. E, daug kas kalbėjo ir apie šeiminio bei profesinio gyvenimo derinimo galimybės. E, šiais klausimais yra nemažai parengtų studijų. Bet panašu, kad net jeigu ir to neįmanoma išreikšti absoliučiai skaičiais, vis tik tai akcentuojama tai, kad labai svarbu sudaryti palankias sąlygas, derinti šeiminį profesinį gyvenimą, o kurti daugiau vaiko, vaikų priežios galimybių. Čia reikia galvoti ne vien tik tai apie įmonių darbo kultūrą ir ne vien tik tai apie mm, šios lasmus kaip mm, vienintelę kliūtį, uh, Labai svarbu yra keisti įmonių darbo metodus, darbo kultūrą. Reikia skatinti moteris siekti um, didelių tikslų, e, stengtis prasiveršti į vadovaujamus postus. Mes norėtumėm, kad ir europinių lygmenių uh, būtų aktyviai dirbama e, šiais klausimais, kad nebūtų apsiribuojama vien tik tai nacionalinėmis iniciatyvomis. Be abejo, valstybės turi e, prisimti pagrindinę pareigą e, šiais klausimais, nes jeigu jos nesims spręsti šių iššūkių, tai europinės priemonės gali visiškai neduoti siek, norimų rezultatų. Taigi labai svarbu yra sukurti reikiamas prielaidas, taip pat ir politinių lygmenių, e, taip pat dirbant per žiniaslaidą, nes reikia labai dar daug e, nuveikti informuojant visuomenę, e, kad žmonės, ypač įmonės, su, pačios suvoktų, ką jos turi padaryti. Įmonės turi <clears throat> suprasti koks svarbus mhm. yra jų indėlis čia. Dabar paskutinis dalykas dėl kvotų. Žinoma, visų pirma, reikėtų pažiūrėti į bendrijos institucijas, pavyzdžiui, dėl Europos centrinio banko, dėl Europos investicijų banko. Manau, kad ir dėl kitų. E, Europos institucijų, pavyzdžiui, dėl Europos vertybinių popierių priežiūros e, tarnybos, manau, taip pat bus ieškoma tinkamų taisyklių, tinkamų nuostatų, nes akivaizdu, kad iš ES institucijų pusės taip pat turi būti rodomas atitinkamas ryštas šioje srityje. Mes turime be abejo visų pirma susitvarkyti pas save namuose, o tik paskui pradėti reikalauti ir iš kitų tą patį padaryti. Noriu padėkoti komisijai už mm, dalyvavimą šiandien, už komentarus. Noriu padėkoti komisijos visai pirmininkiai poniai Reding už tai, kad ji nuolat dirba šio klausimu ir ypač remia mm, visas iniciatyvas. Uh, Dėkoju iš išsakytus visus komentarus, be abejo, pranešimą galima tobulinti ir pildyti, kai eina kalba apie moterų dalyvavimą e, įmonių e, valdymo organuose, vadovavimuose pareigose. Labai svarbu siekti užsibriežtų tikslų. Dėkuoju, poniai Kratsai. Kovo 31 yra terminas teikti pakeitimus ir numatome, kad dėl pranešimo bus komitete balsuojama balandžio 12, o plenarinėje sesijoje piršelio mėnesį. Periname prie kito darbo tvarkės punkto, 16 klausimo. Kitų klausimų nėra. Toliau kito, kitas mūsų posėdis. Jis vyks kovo 24 dieną, tai bus neeilinis posėdis. Eilinis mūsų posėdis numatytas balandžio 20 dieną. Taigi dabar baigiame komiteto posėdį. Noriu padėkoti visiems kolegoms, sekretoriatui ir vertėjams. Ačiū už visus jūsų pasisakymus. Kitas mūsų potis į kovo 24.